Taigi pradėkime posėdį, kadangi šio ryto darbo atvarkė tikrai yra pilna. Ir norėčiau pereiti iškart prie sekančio klausimo darbo atvarkėje, būtent 12 klausimo. Vienodo požiūrio į asmenys, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios amžiaus arba seksualinės orientacijos principai įgyvendinimas. Europos parlamento nuomonė dėl šios direktyvos buvo patvirtinta plenarinėje sesijoje 2009 e, balandžio 2. Ankstesnės kadencijos metu tai įvyko pagal konsultacijos procedūrą. Dabar įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, e, parlamentas turi pateikti pritarimo procedūrą ir ponas Romera buvo paskirtas pranešėjų. E, E, vertiname pirmininkaujančios Belgijos pasirengimą paaiškinti mums apie šio dokumento dabartinę situaciją. Taip pat bus išreikštos nuomonės, o po to vyks trumpa diskusija, jei liks laiko. O po to išklausysime pagrindinių teisų direktoriaus pranešimą, kuris pristatys naują iš šios agentūros pranešimą dėl homofobijos ir e, diskriminacijos lyties pagrindų. Taigi pirmiausia žodį suteiksiu pranešėjui, ponui Rome Varueda. Ačiū. Aš labai džiaugiuosi, kad turime šią progą pagalbėti dar sėkia apie šį klausimą. Norėčiau pasveikinti tą faktą. Džiaugiuosi tuo faktu, kad dalyvauja tarybos ir pagrindinių teisų agentūros atstovai. Ir kad galėsime ne tik apsikeisti nuomonėmis šią temą, bet taip pat ir pagalvoti, kur esame ir kur reikėtų eiti. Taip pat norėčiau visiems priminti, kad, kaip ir buvo sakyta, jau turime parlamente patvirtintą dokumentą patvirtintą ankstesnėje kadencijoje pagal konsultacijos procedūrą. Ir iki šiol frakcijos buvo nusprendusios remtis juo kaip mūsų pozicijos pagrindu. Kaip suprantame, dabar e, taryba turi žengti sekantį žingsnį ir būtų įdomu žinoti, kur link jie ketina jį žengti. Pirmininkaujant Ispanijai apie tai buvo kalbama, taip pat dabar tikimės, na, tikiuosi, kad išgirsime naujienų ir iš Belgijos. Tačiau turiu pripažinti, kad daugelis iš mūsų mano, jog Daugelie frakcijų jaučiamas tam tikras nepasitenkinimas, kadangi viskas labai lietai klostosi. Norėtume, kad būtų dirbama greičiau. Taigi tokia yra dabartinė situacija. Ir todėl raginu ne tik valstybės narės per tarybą, bet taip pat ir kolegas ne praleisti šios progos pastumėti šį klausimą į priekį kaip suprantu, išlieka tam tikrų sunkumų dėl turinių, tačiau taip pat yra ir bendra politinė problema, ji nėra nauja, ji pažįstama mums iš praeities ir mes parlamento frakcijos turėtume čia padėti sprendžiant šią problemą. Taigi, išklausykime pirmiausia tarybos nuomonės, o po to dalyvaujant įvairių frakcijų atstovams, galėtume apsikeisti nuomonėmis, kaip mes kaip parlamentas, kaip komitetas galėtume prisidėti prie šio klausimo išjudinimo. Kągi tada paprašykime ponios Bernol, kuri atstovauja Belgiją kaip pirmininkaujančią valstybę, pasakyti Belgijos nuomonę. Ik zal in het Nederlands spreken. Labas rytas, kalbėsiu olandiškai. Taigi, labas rytas dar kartelį. Ačiū, kad mus pakvietėte į šio komiteto posėdį. Džiaugiamės galėdami pranešti apie darbus, kuriuos atliko Belgija kaip pirmininkaujanti valstybė, e, dirbant už šią direktyvą. Tačiau pirmiausiai Žinote, šitą direktyvą, kurioje kalbame apie vienodą požiūrį į asmenį, nepaisant religijos, tikėjimo, ne, negalios, amžiaus ir seksualinės orientacijos, yra labai sudėtinga mm, direktyva dėl kelių priežasčių. Tai yra sudėtingas dokumentas dėl dokumento turinio, taip pat dėl politinių ir dėl techninių priežasčių. Tai reiškia, kad taryboje e, susitinka valstybės narės ir yra nemažai valstybių narių, kurios šiuo metu dėl politinių priežasčių negali palaikyti šios direktyvos ar žengti toliau tobulinant šitą dokumentą. Labai gaila, bet tokia yra tikrovė. Kodėl? Kodėl šios valstybės narės išreiškia tokius, tokias stipras išlygas šios direktyvos? Yra trys pagrindinės priežastis, kurios yra paprastai kartojamos. Pirmiausia, subsidarumo principas, proporcingumo principas ir trečioji priežastis yra teisinis netikrumas. Teisinis netikrumas dėl tam tikrų terminų, kurie naudojami šiame dokumente ypač remiantis pastaraisiais teisingumo teismo mm, sprendimais, kuriais e, kai kurios valstybės narės naudojasi, remiasi jais tam, kad e, kvestionuotų tam tikrus terminus, kurie yra naudojami direktyvoje, pavyzdžiui, socialinė apsauga jeigu kalbėtume apie socialinę apsaugą ir diskriminaciją pagal amžių, e, dauguma valstybių narių susirūpinusios, kad jų pačių socialinė sistema, kurioje e, žmonės skirstumi pagal amžių, ateityje prie mūšio direktyvą taps ne, nelegalia. Taigi, labai, do, labai yra sudėtinga kalbėti būtent apie amžių ir nustatyti amžiaus ribą šioje direktyvoje. Ir šią direktyvą labai sunku, su ją labai sunku dirbti taryboje, tartis taryboje ir dėl trijų šalių sus, um, prieštaravimo negalima dabar nu, kažkokių ypatingų pasiekimų um, pasiekti. Uh, E, Belgija, kaip pirmininkaujanti valstybė, matydama, kad politinėje srityje nelabai galima pasiekti kompromiso, nusprendė dirbti techninėje srityje. Mes išrinkome dvi pagrindinės direktyvos temas ir atlikdami analitinį tyrimą ir vertinimą stengiamės išspręsti šias techninės problemas. Pirmiausia, finansinės tarnybos finansinė parama pa, atsižvelgiant į negalę ir amžių. Ir antras dalykas buvo būstas, apgyventinimas, prieiga prie būsto. Ir šiuo atveju būstas ir apgyvenimas yra mm, specifinis terminas. Kaip sakiau, mes dirbome Su techniniais klausimais vykdėme tyrimus, bendradarbiaudami su nevyriausybinėmis organizacijomis. Norėčiau paminėti vieną jų ar kelias socialinę platformą, Europos neįgaliųjų forumas ir kitos nevyriausybinės organizacijos su mumis bendradarbiavo. Įvyko keletą susitikimų, keletas posėdžių socialinių reikalų darbo grupėje, taip pat vyko posėdžiai su šių nevyriausybinio organizacijų atstovais, kad išgirstume jų nuomonę šiuo klausimu ir galėtume ją pasinaudoti tam, kad techninėje srityje būtų pasiekta tam tikros pažangos. E, taigi, finansinės paslaugos ir apgyvendinimas. Pradėsiu nuo finansinių paslaugų ką mes nuveikėme šitoje srityje. Laimė, komisija um, užsakė tyrimą, tikriausiai komisija vėliau apie tą tyrimą, tą tyrimą pristatys. Visose valstybėse narėse buvo atliktas nepriklausomas tyrimas, konsultantai bandė nustatyti, kiek tos valstybėse narėse naudojamos diskrimina, naudojama diskriminacija pagal amžių, negalę ir visa kita, e, būtent bankuose suteikiant paskolas. Belgija, kaip pirmininkaujanti šalis, sukūrė klausimyną, kuris buvo išsintinėtas visoms valstybėms narėms. E, valstybės narės noriai atsakė ir pasinaudojo klausimynu kad e, būtų nustatyta, kaip bankai ir draudimo bendrovės dirba kiekvienoje valstybėje narėje. Bankai ar finansinės paslaugas teikiančios institucijos fizinę negalę naudoja kaip priežastį daryti išimti. Tačiau atlikę tyrimą mes įtikinome valstybės narės, kad sveikatos problemos kylančios dėl negalios, o ne pati negalė savaime yra e, priežastis, kodėl žmogui neteikiama pas, e, paskola E, būstui ar kažkam kitam įsigyti. Jeigu tokia išimtis yra naudojama, tada turėtų būti, naudo, e, būtų, re, turėtų būti remiamas tiksliais duomenimis. Tuo remdamiesi mes e, paruošėme naują pasiūlymą, e, konkrečiai antra, antrojo straipsnio septintai pastraipai. Kiek žinau, ir parlamentas pateikė pakeitimų. Dar labai svarbus dalykas, kalbant apie finansinės paslaugas, yra skaidrumas. Šiuo metu daug bankų ir draudimo bendrovių dirba neskaidriai. kai atsisako suteikti paskolą ar sudaryti draudimo sutartį. Reikia kreiptis į vartotojų organizaciją, panašią organizaciją, tam, kad e, gautum informacijos, kodėl, kodėl jūsų prašymas buvo atmestas, ar kodėl jums buvo pritaikyta su aukštesnės palūkanos ar panašiai mes antros straipsnio septintoje dalyje įtraukėme naują formuluotę, spręsdami šią problemą. Ir joje kalbam apie tai, kad kiekvienas turi būti e, tinkamai informuojamas apie e, draudimo bendrovų veiklą. Taigi tiek dėl finansinių paslaugų. Dabar apgyvendinimas. arba būstas. Tikriausiai kila klausimas, apie kokį būstą kalbame. Čia kalbame ir apie privatų, ir apie viešai būstą, ir apie socialinį būstą. E, jiems visiems bus taikoma ši direktyva. Čia valstybės narės taip pat puikiai padirbėjo, atsakydamos į klausimyną, kuris buvo išsiųstas, gavome atsakymus iš visų valstybių narių, todėl remdamiesi rezultatais e, iš naujo suformulavome atitinkamus straipsnius. Manome, kad būtų gera mintis padaryti išimti dėl e, privataus gyvenimo ir šeimos gyvenimo apsaugos. Ką čia turiu galvoje? Jeigu turite namus ir išnuomojate vieną kambarį savo, savo būto, atsiprašau, jeigu nuomojatės kambarį. Pats turėtum galėti nuspręsti, kam tą kambarį nuomuosi. Taigi tokia būtų privataus gyvenimo nediskriminacija. Antras dalykas būtų taikymo apreptis. Čia turėtų būti kalbama ir apie socialinį būstą. Yra valstybių narių, kurios iš viso nedaro skirtumos tarp socialinio būsto ir paprasto privataus būsto. Kita vertus, kitose valstybėse narėse socialinis būstas būtų įtrauktas į šitą direktyvą, nes socialinis būstas yra socialinės sistemos dalis. Ir paskutinis klausimas yra prieiga prie būsto. jei, ir, ir pri, būsto pritaikymo. Pavyzdžiui, jeigu žmogus su negale ieško būsto, tą būstą reikės tam, tik, tam tikrais būdais pritaikyti, kad neįgalus žmogus galėtų jame gyventi. Ko galima reikalauti iš būsto savininkų, kokių pritaikymų galima reikalauti, kad tas būtų, būstas būtų tinkamas gyventi neįgaliam asmeniui. Taip stengiamės apsaugoti ir neįgalių asmenų teisės, ir būstų savininkų teisės. Taigi šitie yra du pagrindiniai techniniai dalykai, kuriuos, su kuriais mes dirbome pirmininkant Belgijai. Vykdėme tyrimus, atsakėme klausimynus, rezultatas buvo teigiamas. Darbas e, vyko gerai, valstybės narės noriai dalyvavo, ne tik tai gynė savo požiūrį, bet dirbo atvirai ir, ir stengiasi prisidėti prie bendro rezultato. E, tikrai Tikimės, kad Vengrija pirmininkaudama dirbs tą pačią kryptimį, naudosios tais pačiais metodais. Ir kai ateityje e, visgi įstengsime padaryti pažangą politinėje srityje, techniniai aspektai jau bus praktiškai spręsti. Norėčiau atkreipti komiteto norių dėmesį į tai, kad Belgija pirmininkaudama surengė ir kokybės posėdį, kuriame dalyvavo labai daug atstovų iš valstybių narių ir iš, ir iš nevyriausybinių organizacijų. Mes vertinome dvi direktyvas dėl nediskriminacijos. Šią direktyvą nediskriminacija darbo vietoje. Pamatėme, kad direktyva tikrai gali būti naudinga ir jinai gali būti įgyvendinama. Ir tai yra puikus pavyzdys ateičiai. Taigi tiek trumpai apie mūsų nuveiktą darbą. Jeigu turite klausimų, mielai atsakysiu. Ačiū. Uh, Pirmininkė, ačiū. Žodis ponui Olson iš komisijos. President. Dėkuoju, pirmininkė. Kalbėsiu trumpai, kadangi darbo tvarkė daug klausimų. Komisija gali tik tai pritarti tam, ką paminėjo pirmininkaujančioji šalis taryboje. Mes džiaugiamės jų pasirinktų požiūrių ir džiaugiamės, kad buvo skirta tikrai nemažai laiko ir išteklių šitam klausimui, nes jums pirmininkaujant tikrai teko ieškoti kompromiso nelengvų kelių einant ir aš labai džiaugiuosi, kad jums pavyksta. Na, o apart įvairių techninių klausimų dar reikėtų paminėti, kad vicepirmininkė Reding yra nemažai laiko skyrusi susitikimams labai aukštų lygių su ministrais, su kai kurių svarbiausių šalių šiame kontekste ministrais pirmininkais kad paieškotų sprendimų problemams. Deja, kol kas politinių lygių pažangos nėra, taigi mums teks tuo tarpu tęsti techninio pobūdžio diskusijas ir, kaip ponė Pernal minėjo, galima dar galim, būtų kažką patobulinti, pagerinti techninių lygių tol, kol bus priimtas sprendimas politinių lygių. Manom, kad taip ir bus. Tenka labai daug vilčių dėti dabar į Lenkijos ir Vengrų pirmininkavimą, kad bus dirbama tiek techniniu, tiek politiniu lygiu. Na, o aš esu pasiruošęs Jums padėti, jeigu būtų kokiu nors techniniu klausimu. Ačiū. You, Dėkuoju, ponio Olsenai. Ar norėtų kas nors pasisakyti? Ponas Dejong, po to pranešėjas. Pone Infeld, tada pranešės. Taigi dabar ponas Dajong. Dėkuoju, pirmininkė. Taip, aš suprantu, kad taryboje trūksta sutarimo ir kol kas situacija nepasikeitė dėja. Šis klausimas tikrai labai svarbus, kaip kad rodo pagrindinių teisų agentūros ataskaita. Tikiuosi, kad belgai tikrai padarė viską, ką galėjo. Taip pat ir komisija. Ir atrodo, kad komisija pakankamai mm, optimistiškai nusiteikusi pažangos atžvilgių. Jau buvo kažkas nutarta, susitarta dėl vieno ar kito klausimo. Tačiau man ypač rūpė tos išimtis dėl būsto, nes reikia tinkamai apsaugoti šeiminį gyvenimą, asmenį gyvenimą. E, tos išimtis man nelabai patinka, nes ką jos reiškia praktikoje. Jeigu jums nepatinka kas nors, e, žydai ar kitų mažumų atstovai, galima vadovantis tai išimtimi atsisakyti jiems suteikti būstą. Na, žinoma, viskas priklauso nuo tos taikymos ryties, bet galima būtų rasti ir daugiau tokių pavyzdžių. Jeigu norite e, apgyvendinti ką nors kitą, jūsų būste ir e, matai šio pinigus, tai vadinasi savo tą asmeninį gyvenimą jūs kažkaip atverėte, įsileidžiate kažką į. Norėčiau, kad patikslintumėte, tai man ta idėja nelabai patinka. Na ir galiausiai dar vieną klausimą norėčiau užduoti. Ar mm, iš tiesų kai kurios valstybės narės nepritartų uh, tam tikrom priežastim dėl diskriminavimo. Ar lengviau surasti sustarimą dėl e, neįgalumo, pavyzdžiui, ar daugiau kalbant apie skirtingą e, na, taut, tautybę. Pone Intvelt, dėkuoju, aš irgi pakalbėsiu olandų kalba, kodėlgi ne. Visų pirma, norėčiau padėkoti Belgijai Ji bandė nagrinėti šį klausimą pragmatiškai, nors kažkuria prasme atrodo, kad tai neįmanoma misija. Manau, kad tikrai geras požiūris bandyti susitarti techninį lygių, eiti žingsnelis po žingsnelio, tačiau mes tada vis tiek neišspręsime visų problemų, nes pagrindinės problemos yra politinės, reikia tikros politinės valios. Jeigu palygintume, pavyzdžiui, kai buvo priimami sprendimai eurozonoje, ten daug problemų buvo iš pirkimo e, fondas sukurtas ir, na, irgi pavyksta susitarti anksčiau ir vėliau. O kalbant apie ES piliečių teisų apsaugą, tai reikėtų gal rimčiau į tai pažiūrėti ir negalim čia dabar tiesiog diskutuoti apie techninius dalykus ir pamiršti principinius dalykus. Uh, bankams e, gali būti rizikinga teikti skolas neįgalėsiams asmenims, bet man atrodo, kad čia labiau susidarėme ne su tais tokių principinių dalykų teikti ar neteikti, o su blogu vadovavimu, blogu bankų valdymu. Turime apsaugoti žmonės nuo diskriminacijos, bet kaip aš žiūriu į visą tą procedūrą dėl to dokumento nagrinimo procedūrą. Man kyla klausimas, ar mes tikrai norime gero horizontalaus pobūdžio dokumento, direktyvos padedančios kovoti prieš diskriminaciją. Mes, pavyzdžiui, dabar nesugebame e, reaguoti diskriminuojančias kainas Atrodo, kad po truputį, to, po truputį vis labiau nusileidžiame, e, vis atsisakome tai vieno, tai kito gero dalyko ir galiausiai ta direktyva nepadės mums nieko pakeisti. Dabar pranešės. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad Belgija, kaip ir minkant valstybė, dalyvauja mūsų posėdėje. Aš labai atidžiai e, stebėjau ir Ispanijos, ir Belgijos pirmininkavimą ir e, tikrai matau, kad abi dvi šalis labai norėjo padaryti pažangą ir taip pat žinau, kad čia politinė nevalia, politinis nenoras iš kai kurių valstybių narių nežengti į priekį. Taigi aš puikiai suprantu, kaip yra sunku dirbti taryboje, kaip sunku taryboje ieškoti e, protingo sprendimo. Antras dalykas, iš, dalykas, iš esmės. Žinau, kad politiškai nekorektiška tai pasakyti, bet noriu tai pasakyti, manau, kad yra labai svarbu visiems piliečiams. Tai būtent pasakyti e, šitos direktyvos opozicijos vardus ir pavardės. Nors mes žinome, kokios. Būtų gerai žinoti visiems, kokios šalis prieš prieštarauja šitai direktyvai, kas konkrečiai nenori šitos direktyvos pažangos. Manau, kad toksai skaidrumas būtų labai. Mm, naudingas. Žinome, kad taryboje rasti kompromisą yra labai sunku jau keletą metų. E, pavyzdžiui, Vokietija jau dėl kelių priežasčių senai prieštarauja. Aš žinau, kad jums sunku atsakyti šitą klausimą, bet kasgi be Vokietijos dar prieštarauja šitai direktyvai ir kodėl. Trečias svarbus dalykas. Tam e, reikia, taip pat, būtų taip pat naudinga, kad piliečiai žinotų, kad kai kurie E, šitos direktyvos reikalavimai tiesiog prieštarauja tų šalių e, nacionaliniai teisiai. Pavyzdžiui, Vokietija e, prieštarauja šitai direktyvai, Europiniai direktyvai, nes jinai praplėstų Vokietijoje e, galiojančius reikalavimus. Taigi manau, kad čia yra didesnė problema nenoras, kad ES teisės aktai praplėstų nacionalinę teisę. Taigi kartais, manau, yra labai svarbu pastebėti, e, kada jau per medžius nebegali matyti viso miško. Taigi yra labai svarbu kalbėti apie techninius klausimus, bet tas esminis, e, ta esminė kliūtis ir toliau yra tas miškas, kurio mes bendro nematome. Dar vienas svarbus dalykas. Naujasis kontekstas mums suteikia naujų teisinių priemonių ES. Pavyzdžiui, e, Junktinių tautų konvencija e, dėl neįgaliųjų teisių. Manau, kad čia mes irgi galime mes galėtume įstoti šitą konvenciją ir e, čia irgi pažengti į priekį. Penktas dalykas. Taip pat manau, kad yra būtina jį paminėti. Nekarta jau yra sakyta, kad subsidarumas, proporcingumas ir teisinis tikrumas yra svarbus dalykai. Svarbu, kad komiteto nariai žinotume, kad kai kiekvieną kartą, kai būdavo kreiptasi į teismus dėl šių klausimų, visą laiką jie buvo išsprendžiami labai greitai ir netgi nebūdavo pra, e, pradedamos rimtos bylos. Taigi tikrai nemanau, kad būtų problemų dėl subsidarumo, proporcingumo, to labiau dėl teisėtumo vykdant šitą direktyvą. Nes kai buvo bandoma panašiais atvejais gyveninti mažus teisės aktus, tikrai tokių didelių sunkumų nebuvo. Ir paskutinis dalykas, kurį, manau, svarbu paminėti, Dažnai yra naudojamas argumentas, kuris šiandien nebuvo išsakytas, bet dažnai būna išsakytas, kai kalbama vyriausybių e, lygmenio apie šį dokumentą, tai būtent kaštai ir ekonominė krizė. Kaštai įgyvendinant e, šią direktyvą ypač, pavyzdžiui, gyvendinant e, prieigos prie būsto, prie pastatų reikalavimą. Čia norėčiau priminti, kad skirtingose e, direktyvos versijose ir konkrečiai šitoje versijoje yra numatyti tam tikri um, direktyvos įgyvenimo lygiai ir terminai ir jie yra labai labai platūs. Taigi net nesvarbu, ką kai kurios frakcijos, tam kai kurios e, frakcijos pri, pritarė tam, tikro, tam tikrais etapais, dabar e, įgyvendinimo terminai yra tikrai labai labai labai dideli ir kaštų argumento negalime naudoti. Nežinau, ar taryboje tas argumentas vis dar yra naudojamas. Turime būti labai atsargus krizės kontekste kalbėdami apie tai, nes klausimas yra toks, ar pripažįstame, kad e, vienodos, vienodo požiūrių principas turi tam tikrus e, kaštus, nes e, diskriminacija irgi tam, turi tam tikrus kaštus ir reikia surasti balansą. Taigi dar kartą primenu, ne, nepraraskime viso miško vaizdo E, neleisime, kad medžiai neleistų matyti viso bendro miško. Taigi manau, kad prieiga prie būsto yra, yra labai svarbus e, punktas šioje direktyvoje. Labai džiugu, kad e, buvo padaryta pažangos. Teisingai, jeigu teisingai supratau, ir pirmininkaujant Prancūz... Ispanijai ir Belgijai vykdavo tas pats e, procesas, kai atsirasdavo viena politinė problema, per kitą posėdį atsirasdavo dvigubai daugiau tų problemų ir buvo nuspręsta pirmiausia spręsti techninės problemas. Tikiuosi, kad po truputį e, bus padaryta pažangos ir politinėje srityje. Ir dar kartą sakau, kad manau, kad parlamento ir šito komiteto požiūris yra, kad šitoje srityje reikėtų dirbti greičiau, nes jaučiame e, visuomenės e, spaudimą. Visuomeniai reikia šitos direktyvos, nes labai dėlė dalis žmonių jaučia tą diskriminaciją. Taip pat manau, kad prie mūsų tokią direktyvą padidinsime pasitikėjimą Europos institucijomis dabar, kai tas pasitikėjimas toks yra sumenkęs. Taigi, būtų džiugu, jeigu dažniau galėtumėm susitikti ir pasikeisti nuomonėmis, bent jau kas semestrą, besikeičiant pirmininkaičiam valstybėm. Taip pat e, žinoma, kad ir mūsų komiteto darbo atvarkė šitą temą išliktų, tai niekur nedingtų. Ačiū. Ačiū. Ar dabar norėtų taryba atsakyti? Ja, um, ik ga kort ingaan op een aantal vragen. En... Taip, norėčiau trumpai atsakyti į kai kuriuos klausimus. Ir turbūt ir komisija norės kai ką pasakyti. Ponas Dejon konkrečiai klausė apie tai, kaip Vengrija spręs šį klausimą. Kaip žinote, Vengrijoje ką tik pradėjo darbą visiškai nauja vyriausybė, dar ministrų portfeliai ne visai apibriešti, kas už ką bus atsakingas. Taigi, Vengrijos kolegos dar negavo naujausios informacijos, todėl sunku atsakyti jūsų klausimą. Dar Vengrijoje vyksta diskusijos, kas bus atsakingas už šią sritį. Taip pat buvo paminėtos išimtys taikomos e, privačiam asmeniniam ir šeimos gyvenimui. Taip pat e, asmeninio gyvenimo apsauga, e, atsižvelgiant į nediskriminavimo įstatymus. nebūtinai reikia taikyti išimti visiems ir viskam. Tačiau, kalbant apie būstą, sakykime, jeigu yra būte bendra vonia, bendra virtuvė, tai jau kalbame apie asmeninį gyvenimą. Ir e, tokiu būdu savininkas gali pasinaudoti dalinė išimtimi. Tačiau jeigu savininkas išnuomoja būtą, net ir savo name per, sakykime, reklam, skelbimą laikraštyje arba nekilnojamo turto agentūrą, tuomet jau prasideda viešas gyvenimas ir jokių išimčių taikyti nederėtų. Taigi tokia išimtis tikrai yra labai ribota. Ar susidaro įspūdis, kad kai kuriuose valstybėse narėse labiau toleruojamos tam tikros diskriminacijos formos nei kitose? Na, mes Negaliu tiksliai atsakyti dabar, nes e, nežinau, kas laikoma svarbesnė diskriminacija, ar seksualinė, ar diskriminacija dėl negalios. Aišku, egzistuoja konvencijos, e, kurios reglamentuoja kovą su diskriminacija prieš e, negalę turinčius žmonės. Tačiau reikia kažką gerinti toje situacijoje, nes žmonės juk nuolat kenčia nuo diskriminacijos. Taip pat egzistuoja pavojus, kad e, geroji praktika, jai bus pakengta, o blogos praktikos įsigalės. Viena iš priežasčių, kodėl norime daryti šį darbą, tai yra mūsų tikslas apriboti blogasias praktikas ir padidinti skaidrumą. Taigi, jei ir bus taikomos tam tikros išlygos, jos bus ribotos, turi, norėsime žinoti, kodėl jos buvo skirtos ir taikomos. Ir tikrai reikės įrodyti, kad reikia tokios išimties ir tokiu būdu bus sukurtas didesnis skaidrumas. Egzistuoja tam tikros praktikos, kuriomis naudojasi bankai ir draudimo bendrovės, jas norėtume jas apibriežti, kad galėtume tokiu būdu jas apriboti. Ir jeigu jau jos taikomus, jas reikia taikyti skaidriai. Tai reiškia skaidriai visiems piliečiams, kad piliečiai galėtų tikėti skaidrumo iš savo bankų ir draudimo bendrovių. Ačiū. Ar komisija norėtų atsakyti? Ačiū. Vėlgi trumpai dėl išimčių klausimo ir pono Didžiog minėtos konkrečios išimties. Be abejo, komisijos pasiūlymas ir išsame Europos parlamento nuomonė atsižvelgia į tai, kad egzistuoja pagrindinių teisio hartija ir turime įsitikinti, kad šis pasiūlymas nepažeistų ir atitiktų tą hartiją. Ir čia kyla ir teisės į privatumą klausimas. Taigi, kaip sakyta, reikia stengtis atspindėti įvairias pagrindinės teisės ir pasiūlyme pasiekta pusiausvyra yra teisinga. Komisija negalėtų pritarti susilpninti šio dokumento, kuris nes tuomet nebūtų galima paisyti visų pagrindinių teisių. Dabar dėl įvairių priežasčių noriu pabrėžti, kad komisija tvirtai pasisako dėl to, kad šį pasiūlymą reikia išlaikyti integra integralų. Manau, kad svarbu, jog teisinio aiškumo tikslais praktinio įgyvendinimo tikslais reikia šią direktyvą išlaikyti kaip vieną, nereikia kurti naujų hierarchijų kažkokių. Ir jeigu kai kurios priežastys sudėtingesnės nei kitos pasirodys, na, nežin, nemanau, kad būtų toks pavojus. Mes dabar matome, kad amžiaus ribų klausimas e, dažnai egzistuoja, su juo dažnai susidurėma, pavyzdžiui, socialinės apsaugos srityje. Ir tai reikia atkreipti dėmesį, tvirtinant galutinę direktyvą. Taip pat ponas Romeva minėjo e, Junktinių tautų konvenciją dėl negalė turinčių žmonių teisių. Čia vėlgi reikia pažiūrėti, kaip praktiškai gal, reikės užtikrinti prieinamumo klausimą. Tačiau svarbu, kad direktyvą išlaikytume kaip vieną visumą. Ačiū. Ačiū. E, Sofija Infeld, tačiau prašau labai trumpai. Taip, pirmininkė, labai trumpai. Norėčiau tik patikslinti pirmininkaujančiai Belgijai, kad nekalbėjau apie bankų ar draudimo įmonių taikomas išimtis, bet turėjau omenyje valstybių narių išly, išimtis, išlygas, kurias jos nori taikyti tose srityse, kur jų manimų nereikia ginti žmonių teisų. Dabar žodį suteiksiu ponui Kirum, kuris yra pagrindinių teisių agentūros direktoriui. Dir, direktorius jis pristatys pranešimą. Much, uh... Dėkuoju. Puikiai suprantu, kad laiko nėra daug, tad kalbėsiu tikrai trumpai ir paminėsiu tik tai pagrindinius dalykus. Visų pirma, ačiū, kad mane pakvietėte pristatyti naują mūsų pranešimą ataskaitą dėl vienodo požiūrį asmenis, nepaisant jų religijos, tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos principų įgyvendinimo. Tai yra pirmoji mūsų agentūros ataskaita, kurią galima būtų įvardinti kaip tendencijų analizę. Ir ateityje mes ketiname daugiau panašių ataskaitų parengti skirtingose srityse. Čia tiesiog nufotografuojam dabar esančią situaciją, teisinė sistema, e, praktinė, reali situacija. Ir ta ataskaita to ir naudinga, kad ji parodo, kaip realiai viskas atrodo. Na, o pridėtinės vertė yra tame, kad galima jau išvelgti tam tikras tendencijas. Kaip kad jūs minėjote pasisakymo metu, tai gali turėti uh, galiausiai mm, kažkokį poveikį realybėje. Kas, kas gali turėti poveikį, kas negali turėti poveikio, tai šitą ataskaitą gali ir padėti nustatyti. Ataskaita konstatuoja, kad mm, daroma pažanga įvairiose srityse, gerinami teisės aktai, atsisakoma seno požiūrio, Pirma ataskaita jūsų komitete buvo paskelbta 2008 metais. Duomenis naudojame nuo 2007 metų iki 2010 vasaros. Vadinasi, apėmėme maždaug 2-3 metus. Jeigu pažiūrėtumėm į nuolatinį smurtą prieš gėjus, lesbietės, transseksualus ir e, jų persiekėjimą, e, man atrodo, kad čia ypatingai reikėtų paminėti e, žmonės be lyties ar, su, ar transseksualus. Man atrodo, kad būtent šioje srityje daugiausia yra problemų. 12 valstybių narių tik tai vardė tai kaip, kaip diskriminacija, o 11 šalių homofobiją priskiria prie nusikaltimų. Beje, reikėtų paminėti, kad Škotija tapo pirmąją jurisdikciją, kurioje kalbama apie asmenis, skirtingų lyčių asmenis jūs teisės aktuose. Na, čia toliau kalbama apie vienodo požiūrį principo įgyventinimą valstybėse narėse ir šioje srityje taip pat matome nemažai pažangos. 14 e, valstybių narių baudžia už diskriminaciją tokiuose srityse kaip E, prieiga prie prekių ir paslaugų. Tai jau tos rytis, kurios neįeina į užimtumo sritį. Anksčiau buvo 16, dabar 18 šalių. O 20 šalių įkurtos lygybės agentūros vadovaujantis rasių lygybės principų ir tos agentūros dabar užsima ir lytinę seksualinę diskriminaciją šitais klausimais. Anksčiau buvo 18, dabar 20, taigi dviejoms daugiau. Dar vienas klausimas susijęs su vienodu traktavimu savo judėjimo srityje, šeimų susivienimo srityje. Čia jau tendencijos priešingos. Trys šalys pakeitė savo teisės aktus ir patikslino, kad vedybos yra tik tai skirtos skirtingos lyties asmenims ir kai kurios valstybės narės neigia tos pačios lyties e, vedy, asmenų vedybas įteisintas kitose šalise. E, įstatymai tapo konkretesni ir jie konkrečiai dabar sako, kad nepripažįstamos tokios sąjungos. Vadinasi, žmonės ES negali vadovautis laisva, laisvo judėjimo teisė ir negali su savo mylimais žmonėmis gyventi e, pasirinktoje šalyje nepriklausomai nuo savo orientacijos. Taigi šioje srityje atsirado, kaip minėjau, konkrečių nuostatų ir čia tendencija yra priešinga, nes bendrosios šiaip paprastai tendencijos yra į pažangumo linkme, išskyrus šią sritį. kur, kaip minėjau, priimtos nuostatos dėl tos pačios lyties asmenų sąjungų. Trys valstybės priima įstatymus dėl registruotos partnerystės. Šiaip bendros tendencijos yra e, teigiamos, registruojamos ar partnerystės, arba sąjungos, tik tai trijose valstybėse narėse procesas priešingas. Negatyvios tendencijos kyla iš nuolatinio negatyvaus požiūrio, kuris taip pat yra pastebimas ir tam skirsime dėmesį mūsų naujojoje sociologinėje ataskaitoje, kur pateiksime naujausius duomenis ir žiūrėsime, kaip tenai atsispindės šitas požiūris. Na, nu, dabar galime konstatuoti, kad homofobijos tendencijos e, tam tikrose šalyse yra pakankamai akivaizdžios. Tai rodo mūsų tyrimai, e, kur orientuojamės į švietimo sritį, ypatingai pradinės e, klasės ir vidurinės mokyklas. Tai tiek trumpai, bet jūs galite patys pasiskaityti ataskaitą, ten yra daug domenų, daug įvairių grafikų, kurie parodo tendencijas konkrečiose valstybėse narėse. Ir tikiuosi, kad ta ataskaita jums pasidarnaus tolesnėse diskusijose ir padės parengti tą naują ir labai reikalingą horizontalę direktyvą. Kaip jau buvo minėta, labai sunku paaiškinti, kodėl egzistuoja ta diskriminavimo hierarchija. Sunku pateisinti tas priežastis ir aš tikiuosi, kad būsimos pirmininkančios šalis pašalins tą diskriminaciją ir tos netitikimus tarp valstybių narių. Ačiū, ponė Kierum. E, dėkojame, kad skiriate mums laiko. Pone Intveld norėjo kai kam pridurti. Aš e, diskusijoms žodžio šiaip nesuteiksiu, nes laiko nelieka, taigi, Sofija. Jeigu kažką turit svarbaus pasakyti, tai prašom. Na, esu šiek tiek sumišusi, kadangi na, negalime diskutuoti, galime klausti klausimus ar ne. Na, užduokite trumpą klausimą, bet didelių diskusijų mes nerenksime, nes laiko tam nėra. Na, manau, kad gaila, nes ponas Kierum juk vis tiek atvykęs yra pas mus, mes džiaugiamės, kad jis atvyko čia ir perskaitė savo pranešimą, tai jei mums neliko laiko dabar aptarti to pranešimo, tai labai gaila, bet du klausimai. Kaip dėl e, kandidačių šalių, jūs kalbėjote apie 27 valstybės narės, tačiau yra juk ir kandidačių, kurios nori prisijungti, jos taip pat turėtų atitikti šios reikalavimus. Ar tikrinsite, ar jos tai daro, o jeigu nedarysite to, ar tikrinate, ar jos laikosi tokių reikalavimų ir ar tai darysite. Ir kaip dėl tų šalių, kuriuose yra blogos homofobinės sąlygos, pavyzdžiui, ryšiams jų teisės aktais, kaip dėl šių žmonių registravimo valstybėse narėse. Nes manau, kad situacija tikrai yra nepatenkinama. Kokios būtų jūsų išvados? Ačiū. Tada, Sofija, turbūt ir jums suteikiu žodį. Na, ačiū, dėkoju, ponė Dajau. Aš kalbėsiu labai trumpai, nes nėra laiko, bet noriu padėkoti ponui Kierum. Jis, manau, tikrai nusipelno e, pagirimų už savo pranešimą. Yra vienas klausimas, kurį, manau, reikėtų iškelti komitete ir per pietus taip pat dalyvausiu ir užduosiu daugiau konkretesnių klausimų. Bet plenarinėme posėdėje su komisare Reding buvo diskusijos kaip tik dėl to, kad kai kurios valstybės narės atrodo neleidžia tos pačios lyties santokų mm, savo nacionaliniuose teisės aktuose. Ir turiu paminėti, kad tada komisarė Reding mm, pasakė, kad tokiu būdu būtų prieštaravome esamoms direktyvoms tam tikroms. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę, ar toks požiūris yra teisingas ar ne, nes mes vis dar iš tikrųjų laukiame komisijos atsakymo į mūsų parašytą laišką. Pone Kierum. Ačiū. Dėl šalių kandidačių klausimo. Iki šiol mes negalėjome atlikti tyrimų šalise kandidatėse, tačiau nuo šios vasaros Kroatija tapo e, stebėtoje agentūroje. Tai reiškia, kad dabar galime tuo pačiu lygmeniu ir Kroatijoje atlikti tokius tyrimus. Tikimės, kad Makedonija irgi prisijungs, taip pat ir ateityje Turkija. Tačiau tai reiškia, kad bent jau Kroatijoje galėsime atlikti tokius tyrimus ateityje. Tačiau dabar tokių duomenų neturime, bet pritariu Jums visiškai, kad šis dalykas yra svarbus. O dėl registravimo ir apsunkintų sąlygų, čia turiu pasakyti, kad dabar nežinau atsakymą į šį klausimą problema egzistuoja, mes ją bandome įvairiai spręsti, kaip suri, galvome, kaip surinkti duomenis e, dėl seksualinės orientacijos. Jei galėtume, tai šį klausimą reikėtų aptarti turbūt vėliau. Dabar dėl judėjimo laisvės ir šeimų susijungimo. Ir ankstesnėme pranešime ir šiame mes e, keliame šį klausimą tačiau dabar vėlgi palikčiau, du, perdočiau atsakymą į šį klausimą komisijai. Ačiū, ponė Kirum. Aš dabar užbaigsiu šį klausimą, šio klausimo svarstymą darbo atvarkėje ir prieš perinant prie sekančio m, mm, punkto norėčiau m, mm, paskelbti ponė, sprendimą, kad ponė Hautala turėtų e, renkti pranešimą dėl, dėl 49 pranešimo. Ir ponė Intveld dėl ES ir Kanados susitarimo dėl PNR duomenų naudojimo. Dabar tęsėme. E, sistemos Eurodak sukūrimas pirštų atspaudams lyginti nauja redakcija. Šis klausimas yra susijęs su vienu iš Egelin paketo dokumentų ir taip pat bus diskutuojamas Europos komisijos pasiūlymas pateiktas 2010 spalio 11 dėl Eurodak. E, viena kolegė buvo paskirta pranešėja. Taigi, pirmiausia, žodžiu suteiksiu poniai Makovei, kad pristatytų šį pranešimą. Pone Makovei, ačiū pirmininkė. Gerbimi kolegos, kaip buvo pasakyta, komisija pasiūlė uh, pateikė pasiūlymą dėl Eurodax sukūrimo e, šių metų spalio 11. 11. Tai yra mm, paskutinis pasiūlymas. Jame kalbama apie mm, dokumentą dėl teisėtvarkos. Teis, tikslų, atsižvelgiant į Europos parlamento rezoliuciją 2009 e, gegužę ir taip pat vyk, parlamente vykusių diskusijų. Taip pat įtraukiami du papildomi elementai. 18.4 e, dalyje kalbama apie e, patikrinimą E, taip pat apie informaciją e, apie Eurodaką pagal Dublino e, reglamento ketvirtą straipsnį. Dokumente, kuris buvo išsiųstas jums praeitą savaitę, pateikiau ir Europos duomenų priežiūros institucijos nuomonę įvairiausių metų ir įvairiausių buvo pateikta įvairiausių pakeitimų. Pirmiausia, techniniai pakeitimai susijęs su Lisabonos e, sutartimi ir į antroji dalis pakeitimų, tai yra pakeitimai skirti paaiškinti tekstą, kad tekstas būtų geriau e, suformuluotas ketvirtame straipsnėje. Taip pat ketvirtos straipsnio keturioje dalyje, kur kalbam apie, apie procedūras, apie pernamąjį laikotarpį, apie statistiką ir teisę prieiti prie domenų. Labai noriu išgirsti kolegų nuomonę apie pasiūlymą ir apie e, pranešimo mm, projektą. Dėkoju šiandiems e, pranešėjams už pirmas, pirmus debatus apie šitą dokumentą spalio mėnesį. Pirmiausia, norėčiau kalbėti apie valstybių e, narių e, teisė tvarkos institucijas ir Europolo ir kai kada jie gali kreiptis į Eurodaką, tirdami rimtus nu- nusikaltimus, ypač terorizmo nusikaltimus. E, komisijos pasiūlymas 9 metų rugsėjį kuris nėra įtrauktas į dabartinį mūsų pasiūlymą, buvo E, numatyta, kad tokia galimybė būtų leidžiama tik tai tada, jeigu nacionalinės pirštų atspaudų e, duomenų e, dombazės duomenis atitinka prum susitarimą. Be to prieiga būtų leista tik siekiant vykdyti prevencinį tyrimą didelių nusikaltimų arba teroristinių nusikaltimų, arba jeigu yra rimtų e, priežasčių manyti, kad palyginimas su Eurodak pirštons spaudų duomenimis e, padės užkirsti kelią tokiam nusikalstimams. E, jeigu pirštų duomenų, e, duomenys sutapo, bus galima kryptis į e, Eurodac laikantis prum susitikimo, susitarimo ir susitarimo dėl žvalgybos duomenų pasikeitimo teisinėse bylose. Dar kartą kartoju, šiame pasiūlyme apie tai nėra kalbama, bet žinau, kad valstybės narės taryboje vienbalsiai nusprendė, kad e, norėtų turėti tokią prieigą numatytą šiame dokumente. Suprantu, kad komisija. Mm, iš dabartinio pasiūlymo išbraukė tokį, e, tokią galimybę, kad galėtų toliau dirbti su e, prieglaudos paketu ir e, IT sistemų srityje, bet manau, kad šita galimybė turėtų būti apsvarstyta. Jei kolegos norėtų daug, mm, daugiau tai aptarti, tai galėčiau paminėti ir e, jau galiojančius teisės aktus techninėme lygmin, lygmenyje. Taigi, kokie kiti žingsniai? Pakeitimus galima pateikti iki gruodžio 9 dienos. Tada norėčiau dar kartą susitikti su šešėliniais pranešėjais tam, kad apsvarstytumėm gautus pakeitimus. Tada orientacinis balsavimas galėtų vykti per Libę komiteto posėdį sausio 25-26 dienomis. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Ačiū ponė Makavei. Aš dabar klausiu tarybos ir komisijos, ar jie norėtų pasisakyti. Ponė Sendedeka. Ačiū. Už tai, kad pristatėte pranešimo projektą. Tai patvirtina ir tarybos nuomonė, kad komisija atsižvelgia į diskusijas tarybos, taryboje E, taip pat e, susidaro įspūdis, kad techninėme ligmenyje e, beliko labai nedaug ką išsiaiškinti. Reikia kai ką techniškai priderinti, bet pagrindas yra geras. A, yra vienas elementas, kuris buvo paminėtas, būtent prieiga toms institucijoms, kurios yra atsakingos už tokį orderį. Visos valstybės narės išreiškė nusivylimą, kad komisija nepateikė jokio pasiūlymo susijusio su prieigos galimybė teisėsaugos institucijoms. Komisija turi tai padaryti. Komisija taip pat yra pasakiusi, kad, parengė, kad yra pasirengusi ateityje atsižvelgti į šį elementą. Ačiū. Ačiū. Komisija. Ačiū pirmininkė. Aš nekartosiu to, tų terminų, kuriuos išvardijo jau ponė Makovei. Žinote, kad tai yra trečiasis komisijos pasiūlymas, buvo jis priimtas spalio 11, kad padėtume pirminkančiai Belgijai eiti į priekį su prieglapšio paketu ir kad būtų galima, kaip planuota, 2012 pradžioje įsteigti atitinkamą agentūrą. Šiame pasiūlyme išlikę visi pirmojo pasiūlymo tikslai, būtent, kad reikia užtikrinti veiksmingesnę duomenų panaudojimą pagal Dublino susitarimą, taip pat, uh, kad reikia užtikrinti Eurodak valdymą ateityje. Kaip žinote, dabartinėme pasiūlyme komisijai patikimas duomenų valdymas. Taip pat e, jame yra dėrybų taryboje rezultatai ir atsižvelgiama į Europos parlamento teisėkuros rezoliuciją. Dabar dėl naujųjų elementų. Tinkam yra numatomas naujos nuostatos, kad le, būtų galima įtraukti Galima įtraukti atitinkamus duomenis į dokumentus. Kaip prisimenate, prievolę pernešti ir įvesti piršto atspaudus anksčiau buvo netokia aiški, dabar jį inkorporuota į dabartinį tekstą. Be to buvo išbraukta On the other hand, I would like to uh, raise your... Buvo išbraukta prieiga teisėsaugos institucijoms, tai prieiti prie domenų, tai aš apie tai nekalbėsiu. Dabar dėl ateitie, ką reikia spręsti kolegija, ką turi nuspręsti dėl istorinio laikotarpio antros kategorijos duomenimis, duomenims. Tai yra duomenys, kurie buvo sulaikyti dėl nereguliaraus išorės sienos skirtimo Kaip žinia, dabartinėme reglamente tokie duomenys, e, kaip numatyta, saugomi dviejus metus, o komisija siūlo ir toliau remia tą idėją, kad reikėtų sutrumpinti laikotarpį iki vienerių metų. Tai labiau atitiktų Dublino reglamento tikslą. EDPS ir Europos parlamentas ir taryba šiuo metu šio klausimo neturi vieningos nuomonės. Dabar dėl prieigos teisės saugos institucijoms. E, komisija supranta, kad kai kurios valstybės narės e, nori tai paminėti Eurodak pasiūlyme. Čia galėčiau paminėti Malstrom e, nu, poziciją, kurią jinai išreiškė paskutinė TVR ministrų taryboje. Jis sako, kad galima būtų suteikti tą prieigą, tačiau taryba turėtų e, labiau subalansuoti visą prieglopšio paketą ir e, ypatingai atkreipiant dėmesį į ypatingas situacijas, tai yra ta vadinama sustabdymo nuostata. Dėkuoju. Dabar diskusijos. Ponas Moras pirmiausia. Ačiū, Inge. Šešėlinių pranešėjų sustikimas su Pone Makovei pabrėžė, kad tai, kad komisija neatsime savo pozicijos, mes galime greičiau judėti į priekį ir galime pritarti ponios Makoviai techninio pūdžio pakeitimams. Tai yra nauja siūlymo redakcija ir mes dabar jau apsiribosime tik tai tais dalykais, kuriuos paminėjo ir komisija. Būtent ką jie nori keisti, tai mes norime keisti, bet e, toliau dirbsime su ponė Makovė ir eisime būtent tokiu protingu keliu. nes pagrindinę kliūtį mums komisija pašalino. Labai džiaugiamės, kad taip atsitiko. O Belgija irgi stengiasi kaip galima greičiau toliau dėrėtis. Dėkuoju. Pone Pėba. Vėbe. Ačiū. Fera Lartford šešėlinė pranešėja negalėjo atvykti, kalbėsiu jos vardu. Jie tiesiog norėjo pabrėžti tai, ką Alde frakcija mano šio klausimu. Norėtume paremti ponės Makoviai pranešimą ir džiaugiamės, kad buvo atsižvelgta į ADP e e, kai kuriuos iš e, pasiūlymų dėl geresnių standartų. Ataskaita, pranešimas taip pat rodo, kad komisija pašalino reikalavimą teisės saugos institucijoms prieiti, suteikti galimybę prieiti prie domenų. Kaip be būtų, ką, kaip ir taryba minėjo, mums rūpi dar e, numatyta galimybė pakeisti šią nuostatą ateityje. Šiaip pranešimas kaip ir tiktų, tik tai šitas būtent yra toks probleminis klausimas. Išklausėme tarybos poziciją, jie nori palikti galimybę teisės saugos institucijoms prieiti prie domenų bazės, bet mes tam labai prieštaraujame ir mes norime labai aišku signalą duoti ir tarybai, ir Belgijai, ir Vengrijai pristaravome dėl įvairių priešaščių. Per pastarąsias keletą savaičių jūs turbūt jau girdėjote įspėjimus, tai jeigu galima tai pavadinti, iš pilietinės visuomenės, iš domenų apsaugos agentūrų, nes jie mano, kad toks, tokia prieiga pakeistų dokumento paskirtį ir Eurodakas taptų būdžiamo persikimo institucija iš esmės. Taigi, suteikus teisėsaugos institucijai galimybę gauti papildomų biografinių domenų susijusių su e, pirštams spaudais taip ir atsitiktų. Ir tai pati komisija įvertino savo poveikio ataskaitoje 2009 metais. Be to, tai, tai būtų susijęs su papildomais kaštais tiek ES, tiek nacionaliniu lygiu, nes Eurodako sistema turėtų įgyti naują funkcionalumą, domenų apdorojimo srityje. Tad aš labai tikiuosi, kad taryba tikrai neįs tokiu brangiu keliu, nes ir pridėtinė vertė neaišku, ar būtų. Ir tai, kaip be būtų, netitinka šitos agentūros paskirties, kaip kad ji buvo numatytas, kuriant agentūrą. Aš tikiuosi, kad ta galimybė jau nebebus galimybė artimiausioje ateityje. Ponas Dievu. Ačiū pirmininkė. Na, man kartais keista, kodėl tam tikros valstybės narės pamiršta, kas neseniai įvyko. Jeigu pažiūrėtų į archyvus ir pažiūrėtų, kam buvo naudojama Dublino konvencija, kam ji buvo sukurta, jinai buvo sukurta tam, kad galima būtų palyginti E, piršto atspaudus ir nustatyti, kuri valstybė yra atsakinga už e, prieglupščio prašymo apdarojimą, patenkinimą. Niekas negalvoja naudoti iš tos sistemos kovojant su terorizmu ar nusikalstamumu. Bet reikėtų, kad taryba pažiūrėtų į e, praeitį, į praktiką, nes jeigu mes elgsimės taip, kaip kad jie siūlo, tai pakeistume šito dokumento paskirtį jeigu suteiktume galimybę teisėgos institucijoms prieiti prie duomenų Eurodako sistemoje. Ta, tikrai mane labai nustebino tas noras ir aš džiaugiuosi, kad komisija pateikė pasiūlymą, kuris atitinka mūsų poziciją, tačiau taryba dabar nori tą nuostatą vėl gražinti. Tai būtų tikrai blogas signalas ir šiaip kiltų nemažai teisinių problemų. Kita vertus, pritariu komisijos pasiūlymui netitolti nuo prieglopščio paketo nuostatų. Mūsų frakcija tam visiškai pritarė. Na, nu, dabar dėl paties pranešimo norėčiau padėkoti Makovei už techninio pobūdžio pakeitimus. Na ir už visus kitus pakeitimus, kuriuos jie pasiūlė. Manau, kad mes galėsime tikrai naudingai padiskutuoti. Tačiau reikėtų pabrėžti ir tokį faktą, kad Makovei pranešime paminėta galimybė teisės saugos institucijoms prieiti prie domenų. Tikrai gaila, kad taip atsitiko e, prieš aptarus mūsų poziciją, jūs tai padarėte. Ponas Albrecht. Norėčiau padėkoti ir pranešėjai, ir šešėliniams pranešėjams už jų tikrai tinkamą gerą požiūrį. Norėčiau pritarti poniai Weber dėl teisės saugos institucijų prieigos. Parlamentas šią galimybę iki šiol labai griežtai kritikavo, pateikėme įvairių argumentų, kurie parodo, kad tai būtų neproporcinga priemonė naudoti būtent tas, tas duomenis kitiems tikslams, tokiems kaip teisės saugos atliekamiems tyrimams vykdyti. Džiaugiuosi, kaip ir kiti, kad komisija siūlo atmesti šią nuostatą. Tačiau matome, kad taryboje susikaupė faktiškai nemažai balsų už, faktiškai vieningai sutariama. Tad mes turėtume neatsitikti nenusileisti ir tai turėtų būti labai aiškiai ir griežta mūsų pozicija. Ačiū, Monika. Ačiū. Išklausus komisijos ir tarybos, aišku, kad e, pasiūlymas liks toks, koks yra, dirbsime su juo tokiu, koks jis yra. Ir kaip supratau, tarybos pasiūlymas ir numatyti nuostatas prieigai dėl teisės saugos tikslų. Suprantame, kad tikėkime, kad mm, gavus pakeitimus viskas bus aiškiau ir mes pasieksime kompromisą. Ačiū už jūsų indėlį. E, tikiuosi tinkam numatytas terminas pakeitimams pateikti ir padiskutuosime kitame posėdėje, taip pat padiskutuosime ir apie prieigą teisės, e, teisės saugos tikslais. Ačiū, sako pirmininkė. Komisarė Mamstrom jau atvyko, todėl siūlyčiau svarstyti 16 klausimą vidaus saugumo strategijos įgyvendinimas, išklausyti jos pranešimo, o prie 14 ir 15 klausimo grįžti vėliau. Tie klausimai susiję su ES ir Brazilijos sutarimai dėl trumpalaikio bevizų režimo. Klausimas toks, ar Pone Mokovei ir ponas Enčių sutinka padaryti tokį pakeitimą. Taigi, pirmiausiai išklausyti komisarės pranešimo, o paskui tęsti darbą. Ar pritarėte tokiam pasiūlymui? Gerai, tada prašau. Pirmininkė baigė sakinį be mikrofono. Us... Labai džiugu, kad galime pasveikinti komisarę Malstrom. Ji mums pristatys vidaus saugumo strategijos įgyvendinimą. Ji buvo priimta, strategija buvo priimta praeitą pirmadienį. Norėčiau priminti, kad Libė komitetas ruoš e, iniciatyvą dėl E, savos iniciatyvos pranešimą dėl vidaus saugumo strategijos įgyvendinimo pranešėjas ponas Lyder. Ačiū, gerbama komisarė, kad atvykote ir žodis jums. Ačiū, gerbiami Europos parlamento nariai. Labai džiugu vėl čia lankytis e, su jumis per pastarąsią savaitę, susitikome ne kartą dėl kitų klausimų, o dabar būtent atvykau pristatyti vidaus saugumo strategijos įgyvendinimą. Dėkoju pirmininkiai ir sekreto, sekretoriatui, kad šiek tiek pastumdėte e, darbo tvarkę. E, todėl galiu į jūs kreiptis prieš kreipdamas į tarybą ketvirtadienį. Tai yra gerai. Kaip sakėme, strategija buvo priimta praeitą savaitę komisijos ir, ir e, joje žiūrima į saugumą bendrają prasme, taip pat atsižvelgiant ir tuos, tas priemonės, kurias mums suteikia Lisabonos sutartis. Tikriausiai dauguma iš mūsų jautė, kad. E, E, saugumo srityje dirbama atskirai segmentais ir nežiūrima, kaip integruoti visas tas sritis. Šitoje saugumo strategijoje požiūris visiškai pasikeičia ir žiūrima daug integruočiau tam, kad su visomis problemomis kovotumėm daug efektyviau. Identifikavome penkias rytis, kur reikia ypatingo dėmesio. Žinoma, saugumas pirmiausia yra nacionalinis, nacionalinės atsakomybės klausimas, bet galima mm, ir ES lygmenių dirbti, kad būtume geriau pasiruošę. Tai, mm, sienų e, apsauga, krizės, e, apsaug, e, krizės valdymas, organizuotas nusikalstamumas, e, kompiuterinis nusikalstamumas. E, dirbdami šioje srityje mes pagerinsime ir verslo, ir piliečių saugumą ES. Taigi, pradėsiu nuo organizuoto nusikalstamumo. E, yra įvairiausių smulkių nusikaltimų, kuriuos matome e, kiekvieną dieną ir dažnai tos, tie nusikaltimai yra iš tikrųjų organizuoto nusikalstamumo dalis. Taigi e, reikia, su, kad teisės saugos institucijos dirbtų kartu ir greutų organizuoto nusikalstamumo tinklus. Tai pirmiausiai reikia jų, jiems pakirsti toje vietoje, kur jie yra patys silpniausi. E, įsiaiškinome, kas yra daroma valstybėse narėse ir e, aiškinamės, ką daryti, kad nusikalstamų būdų gauti pinigai neįplauktų į bendrą ekonomiką. Aiškiname, kaip, ga, aiškinamės, kaip galima e, konfiskuoti e, pinigus, kad kovotumėm su pinigų plovimu ir organizuotų nusikalstamumu. Dėl terorizmo. E, Kaip žinome, Europolas pranešė, kad buvo maždaug 300 planuotų terorizmo atakų, kurios neįvyko ES. Ir per pastarąsias savaitės e, gavome, stebėjome, kad įvairiausių siuntų iš Jemeno į Europą buvo atsiusta. Taip pat. Uh, pastebėjome, kad atskiri individai ES atsiskiria nuo visuomenės ir jie tampa pažeidžiami, įtraukiami į terorizmo tinklus. Čia kalbame būtent apie prevencinį darbą. E, ruošiame pasiūlymą dėl e, saugumo politikos ir norime pasiūlyti e, platformą dėl antiradikalizacijos metodų. Žinau, kad yra dirbama stengiantis nustatyti asmenys, kurie yra, kurios gali paveikti terorizmo propagandą ir tada ieškosime geriausių būtų dirbti šioje srityje. Ir kitais metais tikimės pateikti pasiūlymą kaip e, gauti šitus duomenis Europoje. Taip pat šitas pasiūlymas bus jums ir pristatytas. Dėl elektroninių nusikaltimų. E, kaip žinote, nereikia bombos, kad šiais laikais e, subombarduotumėm elektrinę ar kažką panašaus. Tikriausiai visi esame pastebėję, ar turime draugų, kurių tapatybė buvo pavokta ar elektroninė sąskaita buvo pavokta ir dėja šitą e, situaciją stiprėja. Internetas suteikia naujų galimybių ga, e, vokti pinigus iš sąskaitų ir įvairiausius kitokius nusikaltimus vykdyti. Taigi mes norime įkurti Europos elektroninių nusikaltimų centrą ir kompiuterinio atsako komandas kiekvienoje valstybėje narėje. Kai kurios šalis yra puikiai pasiruošusios, kai kurios yra prastai pasiruošusios. Mums reikia pasinaudoti progą pasidalinti e, patirtimi ir kuo geriau pasiruošti ateities elektroniniams nusikaltimams, nes jų tikrai bus taip pat e, kriminalizuoti elektroninius nusikaltimus. Sienų valdymas, Šengeno bendradarbiavimas yra puikiausias e, įrankis, bet jam reikia vidinio solidarumo tam, kad šis įrankis puikiai veiktų. Taigi ir visos tarybos sienos apsaugos ir muitinės turi bendradarbiauti, kad efektyviau kovotumėm su priekyba žmonėmis, su kontrabanda ir kitais nusikaltimais. Kitais metais pristatysiu pasiūlymą dėl ES išorės sienų priežiūros sistemos. E, ten bus kalbama ir apie kovą. Ko su priekyba žmonėmis ir, ir taip toliau. Dėl krizių ir nelaimių, stichinių nelaimių. Per pastarosius mėnesius įvyko įvairių stichinių nelaimių. Ar per pastarosius metus, pavyzdžiui, e, ugnikalnis Islandijoje, nelaimė Vengrijoje, Madeiroje. E, ir taip toliau. Tai yra ne tik ekonominis, reikia kalbėti ne tik tai apie ekonominį klausimą, reikia kalbėti plačiau. Reikia sukurti Europos krizių valdymo sistemą, mes apie tai kalbame ir nuojo Lisabono sistemoje, e, reikia e, turėti rizikos vertinimo sistemą, kad galėtumėm visi kartu kovoti su krizėmis e, ir kad turėtumėm galimybę atsakyti, reaguoti į krizės. Taigi tokie yra šitos strategijos pasiūlymai. Žinoma, e, dirbame su kitais komisarais šioje srityje ir šis procesas puikiai vyko todėl, kad jūs prisidėjote, prisidėjo NVO, prisidėjo piliečiai. Ir žinau, kad ponia Boselino ruošia pranešimą, mes norime dirbti kartu, nes šitas klausimas yra ne tik tai gražus dokumentas, dar viena strategija, reikia imtis darbų, nes iš tikrųjų saugumo problemų mes turime ir reikia parodyti piliečiams, kad mes dirbame, kad mes tengiamės juos apsaugoti, sumažinti pavojus ir jeigu jau kažkas įvyksta, tai kažkaip um, atlyginti tą žalą. E, komisija ruoš kasmetinius e, apkasmetinės ataskaitas ir pasiūlymus tolimesniems veiksmams. Apie tai bus e, tariamasi su jomis ir su saugumo tar, atitinkama taryba. ruošime šitą dokumentą bendradarbiaujant su jumis ir su taryba ir tikiuosi, kad mes ir ateityje e, tampriai dirbsime, kad e, šį dokumentą įgyvendintume. Kągi pirmininkė, tai yra labai trumpas, labai didelio dokumento pristatymas, bet norėjau labai trumpai viską pristatyti. E, žinoma, galite į mane kreiptis ir šiandien, atsakysiu klausimus ir vėliau. Ačiū. Labai dėkojame, kad atvykote pas mus pirmiausia. Ir mano sąrašas norinčių pasisakyti yra ilgas, tačiau pirmiausia žodį suteiksiu pranešėjai poniai Barzolinu. Atsiprašau, nežinau, ar girdėsite mane, nes kažkaip neprašneku šiandieną. Uh, Labai dėkoju poniai Malpstrom, kad pristatė komisijos komunikatą šią temą. Labai trumpai. Norėčiau priminti pirmą apsikeitimą nuomonėmis. Europos parlamentas nori kaip labiau prisidėti, ieškant geriausio būdo, kaip kovoti su terorizmu ir organizuotais nusikaltimais. Taip pat manau, kad reikia kai ką apmastyti, kuriant savo metodologiją. Kokia yra šiandieninė situacija? Ar Europai kyla tikras pavojus? Keturi iš penkių europiečių yra sunerime. Tačiau mums reikia kažko konkretesnio, jeigu norime suvokti tikrąjį pavojaus mastą. Kokius instrumentus jau turime Europoje? Kaip Europolas, Eurojustas ir Frontexas galėtų kartu bendradarbiauti? Manau, kad reikia įtraukti tam tikras organizacijas, pavyzdžiui, nacionaliniai parlamentai, pilietinė visuomenė. Uh, organizacijos, kurios dalyvauja vietinėme ligmenyje kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Taip pat reikia pasižiūrėti į nacionalinės gerasias praktikas, jas galėtume irgi perimti ir į europinį lygį. Taip pat reikia išsiaiškinti, ko mums dar trūksta Europos lygmenyje, jeigu norime kovoti su organizuotais nusikaltimais. Džiaugčiausi galėdama išgirdusi jūsų turimus pasiūlymus ir, ir juos atsižvelgsiu. Ačiū, ponė Barzolino, dabar ponas Lambrinidis. Ačiū, dėkoju komisarijai už tai, kad atvyko. Noriu išsakyti du pastebėjimus. Vienas yra susijęs su tuo, ką, ką darote interneto klausimu. Uh, ir su kokie, kokio tipo nusikaltimais bandote kovoti, o antras pastebėjimas dėl radikalizacijos. E, kyla apibriešties klausimas. Man atrodo, kad jis yra gana eutrus. Kas yra vidaus saugumas? Kaip jį apibriežti? Atrodo, kad jūs bandote jį sugauti, apibriežti tinklus mesdami plačiai. Kitaip tariant, visi, kas užsidirba pinigų iš bet kokios veiklos, kuri, kur, kurie galėtų būti panaudoti bet kokiems tikslams, čia gali įeiti į tą apibrėžimą. Ir čia klausimas. Esu sunerimęs, kad jūs aiškiai ir tiesiogiai komunikate kalbate apie kovą su intelektinės, nuos, kova su intelektinės nuosavybės nusikaltimais ir ją laikote vidaus saugumo problema taip pat e, elektroninius nusikaltimus, e, kai jie naudojami infrastruktūros atakoms e, ir taip toliau. Ir priekyba vaikais, jas pažymite istoresnių šriftų, bet lygiai greta kalbate ir apie intelektinės nusavybės pažeidimus. Šį klausimą komisija diskutuoja, parlamentas diskutuoja, bet aš tikrai turiu labai stengtis, bandydamas įsivaizduoti, kodėl tai tapo komisijos vidaus saugumo strategijos prioritetu. Tai jūs turbūt labai tada interpretuojate plačiai vidaus saugumą. ir ap, apriepėte bet, bet kokią nusikalstamą veiklą, net jeigu iš jos ir nefinansuojami nus, e, teroristiniai nusikaltimai. Bet kurio, pastebiu, kad bet kurioje komisijos e, politikoje atsiranda šitas dalykas. Dabar dėl radikalizacijos. Balandžio 26 taryba paskelbė, mano galva, labai pavojingą komunikatą ar sprendimą. Jie nusprendė sukurti me mechanizmą skirtą rinkti informaciją iš valstybių narių remiantis klausimynų. Dėl radikaliosios ideologijos Europos Sąjungoje. Ji nėra apibriešta, nepaaiškinama, kas yra radikalioji ar ekstremistinė ideologija. Šioje kategorijoje galima, šiai kategorijai galima būtų priskirti bet ką, pavyzdžiui, ekstremalią politinę nuomonę, kuri mums nepatinka. Prašoma informaciją pateikti ir apie kaimynus ar kaimynus, e, draugus, e, šeimos narius, kuriuos galima įtarti radikalizaciją. Taigi, bendrai tariant, kuriama duomenų bazė, kuri yra be galo didžiulė, neapibriešta, jos teisinis reglamentavimas neapibrieštas ir mano galva tai yra labai pavojinga. Ar komisija imasi kokiu nors veiksmų, siekdama koordinuoti ar kaip nors kitaip įgyvendinti tą duomenų rinkimo mechanizmą? Jei ne, ar jūs stabdote šią veiklą, ar suvokėte, kas vyksta taryboje šiuo klausimu? Kadangi vėlgi, kaipgi identifikuoti radika, radikalizmą, radikalią ideologiją ir kaip apibriežti šį dalyką. Ir jei būsime neatsargus, tai gali turėti didelių padarinių Europos piliečių privatumui. Ačiū Stavros. Dabar ponė Intveld. Ačiū pirmininkė. Aš Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti integruotų ar holistinių požiūrių. Manau, kad jau tikrai buvo laikas tam. Visiškai jums pritariu ir esu tikra, kad šis parlamentas tikrai aktyviai įsitrauks į debatus. Bet kaip ir Stavros, manau, kad reikia aktyvesnių diskusijų dėl, dėl apibrėžimų, dėl principų, dėl tikslų ir siekių. Kadangi pirmiausia, manau, jog čia trūksta ir toje srityje, kur aš labiausiai dirbu, būtent kova su terorizmu, yra faktai, įrodymai, vertinimas. Kitais metais minėsime dešimt metų nuo siaubingo bokšto dvinių e, griuvimo. Kokiegi, kokiųgi priemonių buvo imtasi nuo to laiko? labai mažai žinome apie tų turimų priemonių veiksmingumą. Žinome, kaip jos veikia pilietinės teisės ir laisvės, bet nežinome, kiek jos kainuoja. Taigi prieš siūlant naujas ribojančias priemonės turėtume šiek tiek išsiaiškinti, ar tai, kas, ką dabar turime, yra veiksminga ar ne. Ir reikia taip pat aiš, aiškaus apibrėžimo, reikia identifikuoti, kur teisės saugos institucijoms trūksta E, priemonių ir, ir, ir mechanizmų, o kur ne. E, tokia yra žmogiška prigimtis, kad visą laiką norime kovoti su vėjo malūnais. Šiandien šiais laikais kovojame su įvaizdžiais ir fantazijomis, bet reikėtų geriau remtis politikomis ir faktais. Dar keli dalykai. Džiaugiuosi, kad paminėjote ir tapatybės vagystės. Uh, šioje strategijoje. Tai yra įdomus pavyzdys, kadangi tapatybės vagystės e, yra viena labiausiai greičiausiai augančių nusikalstamumo tipų ir labai tiesiogiai veikia piliečius. Jau prieš metų metus tai buvo įtraukta į politinę darbo atvarkę, bet valstybės narės kažkodėl nesprendžia šio klausimo, kadangi jos nenori pritaikyti savo e, teisinių e, tapatybės vagysčių apibrėžimų ir suvienodinti jų su europiniu apibrėžimu. Ir šie nusikaltimai juk tikrai yra tarptautinio pobūdžio. Taigi manau, kad šioje srityje reikėtų mums kažką nuveikti. Ir galiausiai esame sukūrę, numatę didelių įgaliojimų valstybės institucijoms leidžiančių kontroliuoti piliečius. Tačiau manau, kad bet koks naujas įgaliojimas, kurį norime skirti valstybės institucijoms, turi būti atsvertas ir piliečių teisų, nes čia yra didžiulė spraga. Ir jeigu mes jau numatome naują įgaliojimą, turime numatyti ir naują teisinį saugiklį, nes juk kalbame apie asmeninius duomenis, apie daugybę duomenų bazių, kurios yra kuriamos teisės saugos institucijoms ir saugumo tarnyboms. Tai kaip dieviško įmana ir e, duomenų vagims. Taigi, jeigu norime kurti naujus įgaliojimus, tai kiekvienam tokiam įgaliojimui reikėtų numatyti ir saugiklį piliečių apsaugai. Ačiū, ponas Japolino. Dėkuoju, pirmininkė. Malonu su ponė Malstrom susitikti dar kartą. Tikiuosi, kad šis susitikimas bus abipusiai naudingas. O dabar dėl komunikato. Šis komunikatas, kaip ir kiti komunikatai, turi ir gerų dalykų, ir kur reikia reaguosime, kaip ir parlamentui yra įprasta. Aš norėčiau pakalbėti apie tą skyrių, kol kalbama apie organizuotą nusikalstamumą, kaip su juo kovoti stipriai, kaip e, skirti tam teramą dėmesį ir konkrečiai kalbant, sakykime, apie turto konfiskavimą ar areštavimą. Jeigu norime atimti turtą iš mafijozo ar kokio nors kito organizuoto nusikaltelio. Kaip galima būtų numatyti procedūrą, kuri padėtų tą konfiskuotą turtą naudoti toliau. Pavyzdžiui, realizuoti tą turtą ir investuoti į kovą nusikalst, su organizuotu nusikalstamumu. Kaip tai padaryti? Nes dažnai mes negalime iš tų mafijozų atimti turto, nes procedūros labai sudėtingos, jos trunka ilgai, tai jas, manau, reikėtų supaprastinti. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas - kova su plataus masto organizuota narkotikų priekyba. Kaip e, nesnei minėjo e, Prancūzijos vadovai, reikėtų skirti tam kuo didesnį dėmesį ir sukurti programą, kuri padėtų mums mesti pastangas ir bendrai kovoti su šiuo nusikaltimu. Tai susiję, aišku, ir su narkotikų vartojimo problema, priklausomybė nuo narkotikų ir panašiai. Tai turime prancūzų ministro pasiūlymą sukurti tokią programą, Ar tai jums kaip nors rūpi, ar tai atsispindės kažkaip e, komunikate, ar ten teigiamą, ar ten paminėtose idėjose. Tikoju, dabar suteiksiu žodį dar kartą komisariai, kad ji galėtų sureaguoti jūsų klausimus, o po to dar bus vienas raundas klausimų, nes dar yra šeši norintys pasakyti Sipelsvyba, Albrecht, Mulder, Blinkevičiūtė ir Honkiš ir ponė Grisbe. Bet su laiku striuka. Romero Lopes, ponė Sipil, ponė Ans. Ir čia jau baigsime kalbėtojų sąrašą. O dabar, kaip, kaip žadėjau, komisarai suteiksiu žodį. Ačiū, ačiū, kad tikrai taip domitės šią temą ir man atrodo, kad mūsų laukia daug įdomių diskusijų. Pone Parsolino, na, pirmiausiai, ko mes tikimės? Mes nenorime pasiūlyti daug gausybę teisės aktų, žiūrime į esamą situaciją, veikia, neveikia, ką galima pagerinti, kokio atsako reikia iš nacionalinių parlamentų, kokiu nacionaliniu teisės aktų reikia, ar kalbant apie e, areštą turto, jo panaudojimą, na, čia jau nacionalinis labiau klausimas mums taip atrodo, tai dabar reikėtų tiesiog atsirinkti, kas ką mes galime padaryti. Mes matome, kad teisės aktai šiuo metu tiesiog neveikia, e, policijos metodai nepasiteisina ir norime nustatyti, kodėl, kas yra, gal tie pinigai kažkur nuplaukia, gal tas turtas kažkur nukeliauja į užsienį ir mes ir bandome įsiaiškinti, kur dirbti ir kaip dirbti. Pone Lambardinė, na, daug dalykų čia nepaminėta, kadangi yra paraleliai vykdoma nemažai iniciatyvų. Ir suprantu, kad e, vaikų išnaudojimas ir kiti dalykai tai labai svarbu. Intelektinės nusavybės teisės, už e, jas galima bausti tik tada, kai tai suviję su rimtais e, nusikaltimais, tik tame kontekste galima apie tai kalbėti. O dėl radikalizavimo, vėlgi, šioje strategijoje mes tikrai neketiname sukurti kažkokios domenų bazės ir panašiai. Mes reaguojame į savivaldybių ir mokslininkų prašymą sukurti tam tikrą platformą, struktūrą, kurie galėtų susitikti, nes yra ta problema vietos lygių, tai vietoje užauginti uh, teroristai, skleidžia savo žinias, idėjas, bando patraukti žmonės. Ir mes tiesiog sukūrėme galimybę kažkur keistis duomenimis, apsi, pakalbėti, padiskutuoti, nieko apie jokią duomenų bazę čia nekalbama, čia tiesiog toks noras yra vietos valdžios institucijų turėti progą apie tai pakalbėti. E, toliau, ponė parlamentarė klausė. Pritariu. E, prieš vasarą mes buvom parengę dokumentą, kur buvo paminėta viskas, kas jau padaryta. Ir, taigi pritarėme su minčiai, kad reikia įvertinti, ką turime ir paskui pasiūlyti, e, ko trūksta, jeigu trūksta. Sukauptėm daug duomenų iš Europolo, iš kovos su terorizmo koordinatoriaus, bet ne viską galime matyti, nes valstybės narės irgi savo ruoštų kaupia duomenis ir ne visi tie duomenys yra viešai prieinami. Tai gali būti operatyviniai, slapti duomenys. Na, bet pritariu, kad reikia pasinaudoti to, ką turime ir nekurti naujų instrumentų. Ir kiekvienas pasiūlymas turi nepažeisti pagrindinių teisių ir numatyti lėtesnę apsaugą. Tapatybės užgrobimas. Taip, iš tikrųjų trūksta nuostato šioje srityje. Aš turiu draugų, kurie nuo to nukentėjo. Eiliniai žmonės nuo to nukenčia apiplėšiamus į banko sąskaitos. Todėl reikėtų tikrai efektyviau kovoti su tokiamis problemomis ir tai daryti kartu. Ponas Džekolino, jūsų klausimas. Taip, prancūzų ministras pateikė tą klausimą praeisį pavasarį. Mes atliksime naują vertinimą šioje srityje kitą pavasarį, ateinantį pavasarį. pavasarį ir dirbame. Tai toks kaip paraleliai vykdomas darbas, bet mes tikrai nepamirštame kovos su narkotikų priekyba, tai labai svarbu ir tai susiję, bet tai jau yra atskiras dokumentas ir atskiras vertimo procesas. Dėkoju. Dabar ponė Sipel, Svyba, Valbrecht, Molde ir ponė Blinkevičiūtė. Po to bus dar vienas raundas. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte mich zunächst für diese zusammen. Pone Sipel, norėčiau padėkoti pirmiausiai už dokumentą. Labai jau ilgai kalbėjome, kad saugumas turėtų būti netoks klausimas, į kurį žvelgiama tik iš vienos pusės. Saugumas ir terorizmas buvo svarstomi duomenų pasikeitimo uh, kontekste, taip pat kalbant ir apie kūno skenerius ir panašiai. Taigi labai džiaugiuosi, kad šitame dokumente kalbama apie prevenciją. Kalbame apie tai, kur galimi teroristai yra. Um, kur, kur jie yra įkalbami dalyvauti teroristinėse veiklose. Labai svarbu, kad tie asmenys ne tik tai iš trečiųjų šalių kyla, kartais jie yra ir ES piliečiai ir tai dažnai pamirštama. Kalbant apie Europos PNR sistemą, aš kritiškai nusiteikusi, nes pačioje ES, nes nepaisant svarbiausių PNR e, reikalų, ES kalbame apie e, kovą su terorizmu, su nusikalstamumu ir mes e, bendradarbiavame labai glaudžiai įvairiausiose forumuose, keičiamėmis duomenimis, bet kol kas man neaišku, kokia būtų PNR sistemos pridėtinė e, vertė. Tai norėčiau išsiaiškinti. Pone Weber, ačiū pirmininkė, ačiū komisarė Landstrom, Malmstrom už tai, kad atvykote, už tai, kad pristatėte strategiją. Tai yra puikus atspirties taškas, nes apie tokius svarbius dalykus reikia kalbėti ir išreikšti susirūpinimą. Dauguma minčių, kurias norėjau pasakyti, jau buvo išreikštos ir Stavros, ir Sofija apie tai kalbėjo. Man irgi ne visai patinka vidinio saugumo apibrieštis. Suprantu, kad, na bent jau man, Europos piliečių saugumas yra svarbiausias dalykas. Kita vertus, mes turime skirtingą sampratą. Vidinis saugumas, nacionalinis saugumas, kalbama ir apie Europos saugumą, taigi reikėtų tas apibrieštis išsiaiškinti. Žinoma, e, gaudami kiekvieną pasiūlymą kalbėsime apie atskirą dalyką atskirai. Bet taip pat norėčiau pasakyti, kad aš suprantu, jog keturi iš penkių piliečių nerimauja dėl saugumo, tikisi ir norėtų geresnio saugumo. Bet svarbiausia yra, kaip mes informuojame piliečius. Mūsų darbas yra apsaugoti ES e, vertybės, tradicinės laisvės. Taigi manau, kad kuo mes griežčiau saugosime, ginsime saugumą, tuo labiau mes turėsime griežčiau e, saugoti ir mūsų piliečių teisės ir, ir laisvės. Ačiū, ponas Albrecht. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau laikytis tais taisyklės, kad per pirmą klausimų raundą visos politinės frakcijos galėtų e, pasisakyti, nes šiuo atveju taip neįvyko. Komisarė Malmstrom labai dėkoju, kad atvykote ir pristatėte tokį, tokį dokumentą. Labai svarbu, kad mums iša, kad, kad išsiaiškinome, kokia buvo ta Stoholmo programa, kur link mes žengėme. Uh, kokie yra vykdomi darbai, kad mes ne tik tai kalbame apie saugumą, bet ir dirbame. Labai svarbu kalbėti apie dokumento detalės. Taip pat labai svarbu ir aiškiai apsibriežti viską, kaip buvo pasakyta. Kai kalbame apie dokumentą ar apie strategiją, vidinės, vidinio saugumo strategiją, kurio kalbam apie organizuotų nusikalstamumą ir terorizmą, tai pirmiausia, tas savokas reikia apibriežti. Nes panašu, kad mes neturime apibriešių terorizmui ar organizuotam nusikalstamumui, tai lygiai ir savaime suprantamos savokos. Bet čia kalbama ir apie kišenvagius, apie e, intelektinės nusavybės pažeidimus ir taip toliau. Bet mano nuomonė, tai nėra vidinio saugumo klausimai, tai čia labiau policijos ir e, policijos bendradarbiavimo klausimas, tai yra aišku problema, bet tai nėra vidinės, vidinio saugumo strategijos klausimas, bent jau mano nuomonė. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, kad jeigu yra papildomų priemonių vidaus saugumui užtikrinti, visada reikia ir papildomų saugiklių numatytų toje pačioje strategijoje. Negali būti taip, kad tie, kurie dirba saugumo srityje, jie sukuria nuos priemonės, o tada tie, kurie dirba teisės saugos srityje, jie lik ir velkasi iš paskos ir bando kažkaip tai pasivyti. Man atrodo, kad per pastarosius 10-15 metų dirbome būtent taip, o dabar reikėtų mūsų darbą pakeisti. Kas kart, kai mes kuriame naują strategiją, naujas priemonės, reikia sukurti ir pagrindinių teisų apsaugos, jūs kaip ir saugiklius, apsaugos sistemą. Turiu du konkrečius klausimus. Pirmas susijęs su Europos arešto orderiu, kur mano nuomonė, kaip supratau, jūs sakote, reikia, kad vyktų vykdymo priežiūra. Man atrodo, aišku, kad yra buvę atveju, kai Europos arešto orderis buvo naudojamas labai smulkiems nusikaltimams ir atrodė jo naudojamas visiškai neproporcionalus. Kada komisija pateiks pasiūlymą e, naujai direktyvai ar pakeis direktyvą? kad būtų e, taikomas proporcionalumas Europos arešto orderio taikymui. O kitas klausimas dėl radikalizavimo. Buvo kalbama apie radikalizavimo sąrašus, e, duomenų bazės. Manau, kad ir čia svarbu viską apibriežti, kas tas radikalizavimas kol kas atrodo, kad viskas taip lik, nepakankamai apibriešto, tai turėtų būti viskas labai aišku. Ačiū. Pirmininkė, kolegos, dar šeši kalbėtojai norėtų pasisakyti. Jeigu kalbėsite ilgai, kitiems neliks laiko. Ponas Molderis. Ačiū, pirmininkė. Aš trumpai. Komisarė kalbėjo apie terorizmą. Žinau, taryboje irgi yra šitos ryties koordinatorius. Norėjau paklausti, kaip bendradarbiaujate su to koordinatorium. Tikiuosi, kad atsakymas bus, kad bendradarbiaujate puikiai. Bet jeigu rytoj įvyks kokia nors ataka ar krizė, kas bus atsakingas? Ar komisija, ar terorizmo klausimų koordinatorius taryboje? Ačiū, ponė Blinkevičiūtė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ah, Dėkuoju komisarė už jūsų ah, pristatytą iš tikrųjų labai svarbę ah, vidaus saugumo strategiją. Tikrai yra labai svarbu, kad tarpusavėje bendradarbiautų ne tik valstybių narių ir ES teisės saugos institucijos, bet labai svarbu, kad ir nacionaliniai parlamentai ir valdžios struktūros nacionalinės realiai įsitrauktų iš tą veiklą. Ir dar manau, kad ypatingai svarbu įtraukti ir piliečius, išgirsti jų nuomonę, nes, kaip jūs sakėt, prevencinis darbas yra būtinas, kad atskiri piliečiai nebūtų suvilioti ir įtraukti į teroristinę veiklą. Bet svarbiausia, aš norėčiau atkreipti dėmesį šiuo sudėtingu ekonominiu ir finansiniu laikotarpiu, kaip apsaugoti ekonomiką nuo nusikaltelių įsiskverbimo. Nes iš tikrųjų nusikalteliai įsiskverbia į ekonomiką ir daro didžiulę žalą Todėl kova su korupcija, su šešėlinė ekonomika yra būtina. Ir tikrai labai laukiu konkrečių siūlymų iš komisijos ateinančiais metais, kaip mes galėtumėm kovoti su korupcija ir su šešėlinė ekonomika. Ir trečias rytis dėl sienų apsaugos. Tai be abejo yra labai svarbi dėl sienų apsaugos, ypač kada kovojam su kontrabanda. Jūs komisarė sakėte, kad esate gerai susipažinusi su e, šalių narių padėtim, su šalių narių siekiu e, stiprinti e, valstybių narių vidaus saugumą. Tačiau ar jūs žinot, kad yra tokios valstybės narės, kurių šalių, pavyzdžiui, muitinės darbuotojai, muitininkai šiuos paskutinius du mėnesius, lapkritį ir gruodį, dirbs be atlyginimų, negaus algos, nesako, kad reikia taupyti, reikia taupyti, baigėsi biudžet, darbo užmokesčio fondas ir ar jūs tikit, kad muitininkai saugodami sieną, kovodami su kontrabanda, dirbs iš idėjos ir ar tikrai ta strategija bus įgyvendinta. Ačiū. We won't have time for another round, so I take speakers from this list. Mrs. Honkish. Dabar daugiau neturėsime laiko skirti žodžio tolesniems pasisakymams ir dabar paskutinis kalbėtojas, paskutinė kalbėtoja. Komisarė, du trumpi pastebėjimai. Pirma, Jūs kalbate apie kovą su organizuotu nusikalstamumu ir su terorizmu. Mes visą laiką pabrėžiame ir sutarėme, kad reikia vengti paralelių veiksmų, lygiai grečių veiksmų. O kalbant apie vidaus saugumą, reikia turėti omenyje ir išorės aspektą, o išorės e, veiksmai turi vidaus aspektą. Taigi toks būtų mano klausimas. Kaip galėtume išvengti perteklinių paralelinių veiksmų, kadangi jie nepakankamai veiksmingi. Ir dar trečias aspektas. Pastaruoju metu girdėjome įdomių pastabų iš NATO lyderių, pavyzdžiui, aš dalyvavau sėdę komitete, jo posėdėje ir Fransuo Biuro sakė, kad NATO mano, kad vis svarbiau ir svarbiau kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Taigi mano klausimas yra štai koks. Kad išvengtume lygia grečių veiksmų, kaip manote, galėtume paskirstyti užduotis tarp išorės tarnybų, vidaus e, tarnybų ir NATO pavyzdžiui. Konkrečiau, ką manote apie tai, kad, kalbant apie vidaus saugumą, valstybės narės anksčiau būdavo atsakingos už tai? Kaip galėtume pakeisti šią situaciją, kaip galėtume tai paversti ES kompetenciją. Taip pat norėčiau Jums labai padėkoti už Jūsų konkretų atsakymą, nes Jums esu nusiuntusi klausimą raštu apie nepelno siekiančių organizacijų vaidmenį kovoje su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu. Manau, kad tai labai svarbus klausimas, kadangi tai yra ir svarbus iššūkis, ateities iššūkis. O dabar asmeninis pastebėjimas. Didžiąją dalį gyvenimo esu pragyvenusi komunistinėje šalyje ir susidurdavau su šiuo konkrečiu klausimu ir pastebėjau, kad NVO visą laiką labai svarbu vaidmenį vaidindavo žvalgybinės informacijos rinkimo veikloje, operatyvinės informacijos rinkime. Taigi, dėkoju ir už jūsų atsakymą, jame minėjote vyks, du vykstančius tyrimus. Ir man įdomu, ar mes sužinosime tų tyrimų turinį, nes man bent jau būtų labai naudinga su jais susipažinti. Ačiū. Oui, merci. Euh, tout d'abord, euh, merci à Madame la Commissaire de. Ačiū, dėkoju komisarė už tai, kad atvyko, už tai, kad mums pateikė tokius aiškius pasiūlymus. Aš vertinu šį metodą, kadangi dabar jau ilgą laiką e, teroristai vis e, veikia pagal naujas strategijas mm, tarptautiniu mastu. Taigi džiaugiuosi matydama, kad mūsų siūlomas metodas yra konsoliduotas, kuris atneš gerų rezultatų. Taigi trumpai, komisarė, jūs minėjote 300 bandymų surenkti teroristinius išpolius per pastaruosius metus. Ar negalėtume čia pasielgti praktiškai? Nes manau, kad mums reikia strategijos, kuri mūsų piliečiams būtų labai aiški, nes jie visoje Europoje yra labai sunerime dėl tų terorizmo grėsmių, to damoklo kardo, kabančio virš mūsų galvų. Tačiau tuo pat metu jie labai nepatikliai žiūri į kartais ir neatsakingą asmens duomenų panaudojimą. Uh, Ne visą laiką žinome, ar renkami duomenys yra naudingi ar veiksmingi. Pavyzdžiui, pažvelkite į patikrą, kuri atliekama oro uostuose tie skyščiai. Kontro, ta kontrolė kai kur labai griežta, kai kur, kai kur ne. Kartais turime išspausti pasą iš tubelių Ar tokiu būdu bandome kovoti su terorizmu? Na, minėjote kūno skanerius ir taip toliau. Man atrodo svarbiausia gerai komunikuoti. Informuoti apie ES teikiamas garantijas ir tai, kaip naudojame asmens duomenis ir jų sąsajas su pavojais, su kuriais bandome kovoti. Taigi, Jūs, aišku, siekiate užkirsti kelią galimoms nelaimėms ateityje. Taigi pagalvokime, kaip galėtume geriau paaiškinti piliečiams, kaip jiems perteikti geriau tą informaciją, kuri dabar tiesiog cirkuliuoja chaotiškai. Kaip Kaip tai padaryti, man atrodo, reikia laikytis pragmatiškumo principo. Na, komisarė dabar turės išvykti po penkių minučių. Jeigu norite išgirsti jos atsakymus, tai prašau kalbėti trumpai. Dabar dar du paskutiniai kalbėtojai, ponė Romero Lopes. Gracias, senjera. Ačiū, komisarė, už tai, kad atvykote. Norėčiau paklausti kaip jau ir anksčiau esu jūsų klaususi apie apie 27 valstybių narių e, operatyvinės žalgybinės e, agentūras, įstaigas. Žinome, kad tai labai yra jautrus klausimas, bet jeigu kalbame apie vidaus saugumą ir neatsižvelgiame į tai, kokią prevencinę veiklą vykdo nacionaliniai žvalgybos e, nacionalinės žvalgybos institucijos, Tai čia toks liktai ir vakumas, neatsižvelgimas į tai, ką, kuo galėtų prisidėti Europos žvalgybos e, įstaigos. Suprantu, kad e, šit, mūsų Europos teritorija yra pati sudėtingiausia ap, apsaugos prasme, nes e, nacionalinės slaptosios agentūros nenori dalintis e, duomenimis, bet tai yra neprotinga, kad kiekviena valstybė narė stengiasi kovoti dėl savo ekonominių interesų, ginti ekonominius interesus, bet nenori pasidalinti informaciją ES lygmenių užtikrinti saugumą. Manau, kad toks bendradarbiavimas būtų labai naudingas ne tik tai specifinėms operacijoms, bet reikėtų sukurti mechanizmą, e, kurio pagalba vyktų geresnis bendradarbiavimas to, tarp tokių institucijų, nes tada tikrai kai kurio mūsų veiksmai būtų daug veiksmingesni. Nes pagrindinis mūsų tikslas būtent ir yra užkirsti kelią visoms galimoms grėsmėms. kai, pa, kai įvyko išpoliai e, JAV, buvo kalbama apie tai, kad e, ir pačioje Amerikoje nebendradarbiauja žvalgybos institucijos. Kad mums neatsitiktų taip pat, mums reikia sukurti mechanizmą veiksmingą bendradarbiavimo e, mechanizmą. Daug tokį, kad neįvyktų tokie atvejai kaip dabar su Wikileaks. E, Mums reikia bendradarbiavimo, mums reikia, kad žvalgybos ir slaptos institucijos bendradarbiavimo. Mes kovojame prieš terorizmą, bet kartais atrodo, kad mes lik ir, lik ir aklai bandome kažką padaryti iš tikrųjų grėsmės yra labai didelės, o mūsų prevencinės priemonės nėra pakankamai veiksmingos. Pone Ernst, prašau kalbėti labai trumpai, kitaip nieko nespėsime. Das nur äh, hinzugefügt. Taip, e, guja vardu. Norėjau pabrėžti, kad kalbu guja vardu. Trys dalykai. Džiaugiuosi, kad e, m, turėsime vidaus saugumo strategiją, kad nebus įgyvendinta, bet reikia dar kartą pagalvoti apie ryšį tarp saugumo ir laisvės. Uh, viskas, kas bus daroma pagal šitą strategiją, ar jie yra proporcionalūs visi šie veiksmai, ar tikrai yra poreikis juos įvykdyti. Antras dalykas, ponia Malstrom, tikiuosi išgirsti aišku radikalizavimo ir antiradikalizavimo apibrėžimą. Labai svarbu aiškiai apibriežti, kitaip e, bus visokių nesusipratimų. Reikia net ir terorizmą apibriežti. Jūs kalbėjote apie vietinį terorizmą. Yra įvairiausių terorizmo rūšių. Ir kiekviena valstybė narė ir kitoks požiūris į terorizmą. JAV turi savo požiūrį į terorizmą. Būtent todėl reikia apibriežti. Taip pat pritariu poniai Sipel dėl PNR. Tai, ką mes turime dabar jau yra, yra tam tikros priemonės, ar yra tikrai poreikis kurti naują priemonę. Gal ir yra, bet jeigu neįsigiliname iki, iki galo, sunku pamatyti papildomąją vertę. Dėkuoju. Man žinoma labai svarbu E, iki galo suprasti, ką darome, apie tai galima organizuoti įvairius seminarus. Na, negaliu pritarti tam, kad reikia e, vieno tikslo sąskaitą atsisakyti kito. Uh, E, žmonės turi pagrindinės teises, tokia teisė, kaip kad e, nebūtų atimta jų tapatybė, nebūtų įsilaužta į banko sąskaitą ir visa kita, yra labai svarbu ir yra priemonės, kurios turi padėti įgyvendinti šių tikslų. Domenus apsaugoti reikia, ir, bet tai reikia daryti proporcingai ir veikti tada, kada būtina e, kada nėra kitos galimybės ir saugumas turi būti užtikrinamas visur ir visada. Komisija uh, artimai bendradarbiauju aš pati su Reding, mes visi skiriame dėmesį pagrindiniam teisėm, bet aišku, nereikia pamiršti, kad yra grėsmė piliečiams. Strategijoje įvardintos trys grėsmės. Galima būtų parinkti labai ilgą komunikatą, kur kalbėtume apie saugumą kaip filosofinę savoką ir daug tenai labai paminėti įvairių idėjų. Bet mes pakankamai praktiškai bandome žiūrėti šitą reikalą. Įvardinam tris grėsmės ir kalbam apie tai, kaip e, jas mažinti. Uh, Tai yra organizuotas nusikalstamumas, tai yra žmogiška natūra ir kiti dalykai, kurie gali būti tų grėsmių priežasties. Toliau dėl kitų dalykų. Dėl PNR tai pateiksime pasiūlymą ES lygių kitų metų pradžioje. Tai numatyta Stokholmo programoje, to vieningai prašo valstybės narės. Labai greitai pradėsime dėrybas dėl išorės e, sustarimo dėl PNR domenų. Uh, mainų. Na, diskutuojama, ar galima būtų įtraukti dar tris šalis e, ir parengti bendrą sustarimą, ar neparengti tokio vidinio sustarimo. E, apie tai bus dar galima diskutuoti ir lauksiu tų diskusijų, bet kriterijai išorės e, PNR bus apmastyti ir tikrai tenais išvelgsime pagrindinių teisų apsaugą. dėl arešto orderio. Negaliu pasakyti, kada tai vertinsime, visą laiką stebėsime situaciją. Jeigu turite kažkokių konkrečių pavyzdžių, kuris tas orderis neveikia, tai būtų rimtas kaltinimas. Komisija visą laiką gali įsikišti, jeigu valstybės narės netinkamai vykdo šitą orderį, jeigu sistemiškai pažeidžiaminėjami statymai. E, taip, ponė Mulderi, aš e, artimai bendarbiausiu pono Kirkovu kovos su terorizmu koordinatoriumi ir jisai artimai dalyvavo rengiant ir šią strategiją. Taigi tikrai daug dirbame kartu. Na, jeigu būtų išpolis, sakykime, jūsų šalyje ir mano šalyje teroristai kažką padarytų, tai atsakingi už tai būtų to šalies vadovai, jūsų arba mano šalies vadovai. Galbūt galima kreiptis į komisiją pagalbos, e, techninės, medicininės techninę paramą galima teikti kokią nors. Ir jeigu galėsime, suteiksime. Tačiau galutinai už tai atsako valstybės narės, už savo saugumą. Mes galim tik padėti, jam bendradarbiauti, duoti priemonės, matyti tam tikras nuorodas, instrukcijas, padėti keistis informaciją, pasidalinti naštą, bet atsakomybė tenka valstybėm narim. Ir Galbūt e, valstybės narės ne visą laiką nori keisti savo informaciją, ponė Lopės. Jie tai daro kartais neformaliai, bet komisijai taip laisvai domenų operatyvinių neperdada. Tai tikrai nedžiugina mūsų ir tai trukdo ir mes ieškome būdų, kaip galima būtų palengvinti informacijos mainus, bent jau kalbant apie tam tikras informacijos kategorijas, nes tai būtų naudinga tam tikrom valstybėm narim. Bet operatyvinės tarnybos ir nacionalinės jos tokios ir liks. Toliau, ponios Blankevičiūtės pasiūlymas dėl kovos su korupcija. E, mes kaip pateiksime pasiūlymą pavasarį ir labai laukiame ir ponios Makovei indėlio šioje srityje, nes, kaip žinia, korupcija E, labai daug problemų sukelia, padeda nelegaliam pinigam tapti legaliais ir viską atsekti sunku ir ieškome geresnio mechanizmo, kaip tai susekti, bet tikrai jau dirbama nemažai korupcijos ir tie, apgalvosime, kaip galima būtų išplėsti priemonės, ir, aišku, pasitengsime nedubliuoti, jūs čia teisingai pastebėjote, jeigu muitininkai negauna atlyginimų, tai sunku būtų dirbti, žinau, kad jūsų, žinau apie tą staciją jūsų šalyje, kitose šalyse komisija čia nelabai ką gali padaryti, tais konkrečiais atvejais, bet mes, žinoma, galime padėti šalyje apskritai atstatyti savo ūkį, ekonomiką pagerinti. E, taip, yra ryšys tarp išorės ir vidaus strategijos. Kaip žinote, Xaviera Solana pristatė išorės strategiją, išorės strategijos, e, saugumo strategiją prieš keltą metų, tai tebe aktualus dokumentas. E, terorizmas, kiti nusikaltimai neturi sienų ir pa, paveikia ir mus, ir kitas šalis, ir mes lauksime, ką aš tam pasiūlysiu šioje srityje ir savo indėlį taip pat įdėsime. E, pasistengsime žiūrėti į ateitį strategiškai. Pone Krisbek, pritariu, kad reikia geriau komunikuoti. 300 e, mėginimų, apie kuriuos aš minėjau, jie paminėti Europolo metų knygoje, tai yra vieša informacija, ten rasite įvairios statistikos Ir reikia pagalvoti kitą vertus, ką mes galime padaryti, kad e, reaguotume į šitą situaciją, kaip bendrai apjungsim pastangas, kad geriau informuotume apie tai piliečius. Nereikia gazdinti žmonių, tiesiog reikia, kad jie geriau suprastų, kokie yra problemos mastai. Man atrodo, viską sureagavau. Žinoma, nemažai tų klausimų, kuriuos uždavėte, dar bus nagrinėjami vėliau ir aš mielai su jumis dar apie tai padiskutuosiu komiteto posėdžiuose ir lauksime su pranešimo metu, tai bus puikiai proga dar kartą grįžti prie šio klausimo, nes jie tikrai sudėtingi, komplikuoti. Ačiū labai už jūsų suinteresuotumą, už jūsų dėmesį ir pakvietimą. Dėkoju, ačiū Jums už skirtą laiką, ačiū už atsakymus ir linkiu Jums sėkmės darbe. O dabar eisime prie kitų darbo atvarkės klausimų. Ačiū Jums dar kartą. Our, uh, Uh, Grįžtame prie 14 ir 15 punktų ir atsiprašau pranešėjų, ponios Makovė ir ponandžių, už uh, uždėlsimą. Pagal yra susitarimas tarp ES ir Brazilijos uh, dėl trumpalaikio bevizio režimo paprastų pasų turėtojams ir taip pat diplomatinių, tarnybinių arba oficialių pasų turėtojams. Dėl pirmojo klausimo pranešėja ponė Makovė, dėl antrojo ponas Enčių. 2008 balandžio mėnesį taryba priėmė sprendimą leidžiantį komisijai pradėti dėrybas dėl mm, susitarimo tarp ES ir Brazilijos. Dėrybų metu šalis sutarė sudaryti du atskirus susitarimus, vieną dėl paprastų pasų, kitą dėl diplomatinių. Ir kadangi dėl diplomatinių ir tarnybinių pasų susitarimo nereikia ratifikuoti Brazilijos kongrese, jo ratifikacija vyks greičiau. Taigi pirmiausia, prašysiu komisijos atstovo pristatyti susitarimų turinį ir pasiū, sprendimų pasiūlymus, o po to perduosiu žodį abiem pranešėjam komisiją. Taip. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pirmiausia priminti, kad vienas iš kertinių bendrosios vizų politikos e, akmenų yra 2001 reglamentas 539, kuris numato taip vadinamus neigiamus ir teigiamus sąrašus. Tie sąrašai yra sąrašai šalių, kurių piliečiams reikia vizos, jei nori keliauti į Šengeno erdvę. O teigiamas sąrašas tų šalių, kurių piliečiams nereikia vizos, norint keliauti į ES. Brazilija yra teigiamame sąraše, taigi Brazilijos piliečiai gali keliauti be vizos trumpalaikiam e, buvimui Šengeno erdvėje. Daug e, valstybių narių dar prieš sudarant tokį sąrašą jau turėjo dvišalius susitarimus, numatančius abipusį vizų atsisakymą. Šis reglamentas turi būti taikomas naujų valstybių narių nuo jų įstojimo dienos. Taigi visos valstybės narės, kurios prisijungė prieš keletą metų, turėjo suteikti tokį bevizį režimą Brazilijos piliečiams. Tačiau tuo metu Brazilija dar nebuvo sudariusi dvi šalių sustarimų su tomis valstybėmis narėmis ir ypač Estija, Latvija, Malta ir Kipru. Taigi šių šalių piliečiai turėjo su viza keliauti į Braziliją. Taigi kilo ne dvišališkumo problema, turime tokiems atvejams mechanizmą numatytą. Ir komisija susisiekė su Brazilijos institucijomis, kad būtų išsiderėtas abipusis bevizis režimas. Brazilijos institucijos nedelsant sutiko siekti tokio susitarimo, politinių abejonių nebuvo, bet buvo pasakyta, kad pagal jų konstituciją toks bevizis režimas vienašališkai negali būti suteiktas. Tam reikia tarptautinio susitarimo dėl bevizio režimo. Iš, iš kitos pusės. Keturios minėtos valstybės narės po įstojimo negalėjo dėrėtis su Brazilyje dėl tokio susitarimo, kadangi tai yra išskirtinės e, iš, išskirtinė Europos bendrijos kompetencija. Todėl Europos komisija paprašė įgaliojimo pradėti ES ir Brazilijos e, susitarimo dėl bevizio režimo. 2008 balandį buvo suteiktas toks leidimas ir 2009 buvo baigtos dėrybos. Per tą laiką taryba, iki dabar taryba jau priėmė sprendimus dėl tų susitarimų pasirašymo. E, dabar primti sprendimai dėl ratifikavimo ir čia pagal Lisabono sutartį parlamentas turi išreikšti savo pritarimą, jei pritarė tekstams. Turėčiau pabrėžti, kad nėra vieno visuotinio sustarimo dėl bevizų režimo. Yra du. Vienas dėl diplomatinių tarnybinių pasų turėtojų, kitas e, skirtas paprastų pasų turėtojams. Brazilija labai norėjo, kad būtų du atskiri susitarimai, kadangi jų ratifikavimo procedūros skiriasi abiejais atvejais. E, paprastiems pasams ir dėl paprastų pasų turėtojų parlamentas turi ratifikuoti tą susitarimą, o dėl diplomatinių pasų turėtojų e, susitarimą gali ratifikuoti vyriausybė. Ir todėl galbūt tas antrasis susitarimas bus ratifikuotas greičiau. O dabar dėl dviejų susitarimų turinio. Kalbėsiu trumpai. Dėl diplomatinių pasų yra labai paprastas ir aiškus, o paprastų pasų turėtojų bevizis režimas. Čia reikėtų detaliau pakomentuoti. Pamatysite, kad susitarimas dėl bevizio režimo skirtas tik, tik keliaujantiems turistams ir verslo tikslais. Tai yra 95 procentai keliautojų. Tačiau Brazilija norėjo, kad šis bevizis režimas nebūtų taikomas tam tikroms kitoms keliautojų kategorijoms, kurios pagal jų įstatymus neturėtų būt, gauti tokio režimo. Pirmiausia, mes susitarėme, kaip ir anksčiau esame susitarę su Bahamais, kad iš to reži, to, kad to reži, tas režimas nebus taikomas dirbti atvykstantiems žmonėms, nes jų valstybės narės dažnai irgi taiko trečiųjų šalių piliečiams darbo leidimus ir taip toliau. Bet susitarime su Brazilija sutikome iš, išskirti tam tikras kategorijas, pavyzdžiui, tyrėjai, vasaros kursams atvykstantys studentai ir taip toliau. Šio, tačiau Šios kategorijos yra įtrauktos į bevizio režimo susitarimus, kurie buvo sudaryti dar kai kurie 70-ame dešimtmetyje dvišaliai susitarimai su atskiriomis valstybėmis narėmis. Mes norėjome užtikrinti, kad darantis dėl ES susitarimo su, e, su Brazilija, tie piliečiai, kurie jau galėjo pasinaudoti ankstesniais dvišaliais valstybių narių ir Brazilijos susitarimais, neprarastų tos galimybės. Taigi dabar turime susitarimo projektą skirtą verslininkams ir turistams ir be to Numatoma, kad egzistuojantis višaliai susitarimai taip pat suteikia teisę į bevizį režimą tam tikroms kitoms kategorijoms ir jie ir toliau galioja. Aišku, tai nėra visiškai lygia vertis visų ES valstybių narių piliečių traktavimas, O, tačiau komisijai buvo labai svarbu užtikrinti, kad bevizis režimas būtų taikomas ir toms keturioms minėtoms valstybėms narėms. Ir dabar, kai bus ES susitarimas, tai turbūt jo galės pasinaudoti 90 keliautojų. Ačiū. Pone Makovai. Ačiū. Parlamentas gali pasakyti už arba prieš bei ypatingų pakeitimų. Trumpai Aš pritariu, kad parlamentas pritartų kuo greičiau patvirtinti bevizio režimo reglamentus, kad taip pat ir tų šalių Estijos, Maltos ir Kipro piliečiai galėtų be vizų keliauti į Braziliją. Libe rekomendacijos e, pateikiamos iki sausio 31, pakeitimai iki vasario 11, e, o balsavimas kovo balandžio mėnesį kitais metais. Tačiau norėčiau paprašyti sekretoriato rasti greitesnius laikus, kad kuo greičiau galėtume primti šitą dokumentą, nes šis dokumentas nėra kontroversiškas, ne, nesvarstysime pakeitimų ir reikia kuo greičiau e, tą bevizį režimą patvirtinti. Tai tiek ačiū. Pirmininkė, ačiū, ponas Enčių. Ačiū. Pirmininkė, mažai ką galiu pridėti, tiesą sakant, jau viskas buvo pasakyta, tiesiog vienas pastebėjimas. Nebūtinai dėl šitų dviejų pranešimų, nes čia viskas yra aišku, neturime jokios priežasties nepalaikyti ar neprimti šitų pranešimų. Tačiau, kaip sakė ponia Makovei, reikėtų pagreitinti e, darbą, nėra prasmės iki balandžio tęsti, vilkinti šitą dokumentą, nes abejoju, ar kas nors prieštarautų tam beviziam režimui. Bet turiu vieną pastebėjimą ir pasinaudosiu progą kad susitikome, šiandien susirinkome ir kalbame būtent apie bevizį režimą. Mano pastebėjimas toks yra valstybių narių, kaip pavyzdžiui Kipras, Rumunija, Čekija, Lenkija, e, kurioms netaikomas bevizis režimas tam, į tam tikras šalis, pavyzdžiui, į Kanadą arba į Junktinės valstijas vykstant. Tai yra žinomas dalykas, apie tai kalbama e, jau ne kartą. Ir Bet diskutuodama su komisijos atstovais, aš sugalvoju tokį dalyką, kurį norėčiau pristatyti jums ir komisijai. Galima būtų žengsti dar vieną žingsnį link bevizio e, režimo tose šalise, kurios dar negali bevizos vykti į JAV ir Kanadą. Galbūt komisija galėtų pradėti e, dėrybas tarp ES ir dviejų minėtų šalių Dėl bevizio režimo tarnybinių ir diplomatinių pasų turėtojams, e, būtent piliečiams tų šalių, kurios dar negali be, e, be vizų vykti į JAV ir Kanadą. Manau, tai būtų žingsnis į priekį. Mes jau matėme įvairiausių pranešimų iš, iš komisijos, galbūt gana, galbūt reikia žengti kokį rimtesnį žingsnį. Ačiū. Ponas Mulder, ačiū. Turiu klausimą komisijos atstovui. Sakėte, kad 25 procentai yra tie keliautojai, kurie bus įtraukti į šitą bevizį režimą 5 procentai yra išimtis. Brazilija norėjo, kad taip toks procentas ir liktų. Ar tokia, tokia tvarka yra taikoma tik Brazilijai, ar paprastai be, vizių, be vizio režimo sutartyse su kitomis šalimis taip pat yra numatomas, numatoma tokia tvarka? Ačiū. Žodis komisijai. Ačiū pirmininkė. ES lygmenių dar šeši panašus sustarimai yra pasirašti, pasirašyti. Ir į juos neįtraukiami, tą bevizį be, be, be režimą neįtraukiami tik tai dirbti atvykstantis asmenys. Valstybės narės taip pat gali e, nacionaliniu lygmeniu e, E, reikalauti vizos, tarkim, iš Kanados, jeigu Kanados pilietis atvyksta dirbti, nors Kanados piliečiui nereikia vizos, jeigu jis atvyksta e, turistiniais tikslais e, į Šengeno teritoriją. Taigi tokia yra išimtis dabar galiojančiose sutartyse. O Brazilijos atveju yra taikoma išimtis, pavyzdžiui, tyrėjams, kurie nori atlikti tyrimus atogražų miškuose. Taigi dėl tam tikrų priežasčių e, Brazilija norėjo, kad tokiem tam tikrom E, asmenų kategorijom nebūtų taikomas bevizis režimas. Nebūtinai ateityje bus taikomos tokios išimtis ir tokioms kategorijoms, kai dėrėsimės dėl kitų galimų bevizio režimo sutarčių. Pirmininkė, ačiū. Pasižymėjome, kad abu pranešėjai norėtų balsuoti anksčiau, balsuoti komitete anksčiau šiuos pranešimus, nes nebus teikiama pakeitimų ir šios dokumentus galima patvirtinti greičiau. Kaip žinote, pagal Libe komiteto darbo tvarkę buvo numatyta, kad vyks koordinatorių posėdis nuo 11 iki 12. Bet truputį pasislinko mūsų programa ir turime laiko iki 12 valandos, tad siūlau padaryti trumpą pertrauką, o 12 valandą kalbėsime apie Europos tyrimo orderį baudžiamosiose bylose. Ponas Leclerc iš Belgijos kaip ir pininkančios valstybės dalyvaus ir pristatys šį pasiūlymą. Kaip pranešė sekretoriatas, ministras at, gali atvykti tik tai 12 valandą. E, todėl mes turime palaukti iki 12, taigi siūlau trumpą pertrauką. Štai ir ministras. Tik nežinom, ar e, pranešėjas yra salėje. Taigi, penkių minučių pertrauka, kai e, vėl susirinks visos šalys. We will have to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 my dear colleagues, I will uh, propose to continue. The next point on our... Kolegos, kitas darbo tvarkės punktas. So, I would like to continue with the next... Taigi norėčiau tęsti Perinant prie sekančio punkto, Europos tyrimo orderis baudžiamosiose bylose. Pirmasis pranešimas bus apie septynių valstybių narių iniciatyvą dėl Europos tyrimo orderio direktyvos. Ši iniciatyva yra vienas svarbesnių teisėkurios pasiūlymų mm, dėl baudžiamųjų bylų ir abipusio pripažinimo. Jame numatomas abipusis pripa, pripažinimas e, daugumos tyriamųjų priemonių. Šiandieną vėlgi džiaugiamės galėdami pasveikinti e, primikaujančios Belgijos teisingumo ministrą Deklerk, kuris e, pristatys mums pasiūlymą, tačiau pirmiausia norėčiau suteikti žodį dar pranešėjui, ponui Melo.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 čia semantinė prasme labai svarbus klausimas. Kalbame apie policijos ir teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Tai yra labai svarbus klausimas, kaip pirmininkė sakė. Ir pasiekmes šito dokumento bus dar svarbesnės 2003 metų pagrindų sprendimas dėl įrodymų ir taip pat 2008 e, pagrindų sprendimas dėl, dėl duomenų ir, tyrim, ir, ir įrodymų pasidalinimo bažiamosiose bylose. Šitie yra du pagrindiniai dokumentai, kuriais yra e, remiamasi. E, visos valstybės narės būdžiamosiose e, bylose nori geresnių tikslų. Toks ir yra pagrindinis šito dokumento tikslas. Tyrimų rinkimas yra labai sudėtingas dalykas Ir čia yra sistema, kurią e, naudojantis būtų lengviau surinkti tyrimus e, tarp valstybinių lygmenių. Čia kalbame apie teisminį orderį išduotą e, išduota atitinkamos institucijos vykdyti tyrimus vienoje ir kitoje valstybėje narėje. Kitaip tariant, valstybės narės kurios gaus Europos tyrimo orderį baudžiamosiuose bylose, turės įgyvendinti šitą orderį laikydamėsi bendrojo pripažinimo principų. Pagrindinis tikslas šios iniciatyvos tai leisti valstybei nariai išduoti Europos tyrimo orderį baudžiamosiuose bylose ir perduoti tą orderį vykdančiai šaliai kuri būtent ir vykdys tą tyrimą, kurio tikslas e, yra surinkti e, nusikaltimo įrodymus. Tai yra labai drasus pasiūlymas e, turint galvoje valstybių narių suverenumą. Ir šitas pasiūlymas yra labai jautrus, norėčiau pabrėžti kad baudžiamieji kodeksai valstybės narės yra labai skirtingi. Todėl e, reikia surasti mažiausią bendrą vardiklį, o ne elgtis priešingai, nes kitaip pasimesime toje įvairio, įvairovėje. Ir tada pasipriešinimas bus dar didesnis. Taigi norėjau, tiek norėjau pasakyti tiesa, kad yra valstybių narių, kurios jau pateikė savo sprendimą dėl šios e, temos, pavyzdžiui, Vokietijos žemutiniai rūmai parlamento, tenai vyko politinių frakcijų posėdžiai, taip pat ir Portugalijoje jau buvo priimtas, priimta nuomonė lapkričio 9 dieną šiais metais teisingumo ministrai taryboje pirmą kartą e, tarėsi dėl Europos tyrimo orderio būžiamosiose bylose. Paskui buvo paprašyta Europos agentūros atlikti tyrimą. To paprašė Vokietijos teisingumo ministras. Taigi, pirmininkė, nežinau, ar tai yra normali procedūra, bet žinau, kad ponas Aleksandr Alvaro e, paprašė Europos pagrindinių teisų agentūros at, atlikti poveikio e, tyrimą tiesiai. Jisai nusintė e, prašymą Europos e, parlamento pirmininkui. Nežinau, ar tai yra normalus, normali procedūra. Bet norėjau pasakyti PPA koordinatoriui, EPP koordinatoriui, kad aš iš tikrųjų neprieštarauju, kad ponas Alvaro taip elgtųsi. Mes nenorėjome blokuoti mm, viso proceso. Manome, kad tyrimai, poveikio vertinimas yra labai svarbus, bet vis tiek reikia laikytis terminų mm, kalendoriaus. Manau, kad šitie šimtų metų sausio. Atsiprašau, 11 metų sausio mėnesį šitie tyrimai jau turės būti paviešinti. Žinau, kad e, yra įvairiausių dvėjojimų, iš įvairių valstybių e, narių, nes mano valstybės narės, kad nesilaikoma tam tikrų pagrindinių teisų, kaip teisė tylėti, neduoti parodymų ir taip toliau mm, nekaltumo prezumcija. Bet čia yra smulkmenos, dėl kurių reikia mm, susitarti. Pasiūlymas buvo pateiktas ir buvo žengtas žingsnis į priekį, nes institucijos, kurios išduos Europos tyrimo orderį, pavyzdžiui, policija, buvo jau apklausta, taryba apklausė, paprašė nuomonės e, policijos atitinkamų organų ir buvo gautas atsakymas, kad teisinis kelias yra labai svarbus negalime sutikti su tuo, kad tokį orderį išduotų ne policinės institucijos. E, tai turi būti statutinės organizacijos policija. Taigi tiek norėjau pasakyti šią temą. Tikimės, kad rezultatas bus labai vertingas ir priimtas bendrų sprendimu. Ačiū, ponė Lekler, kad e, esate su mumis. Norėčiau paprašyti pristatyti pasiūlymą. Ačiū. Aš taip pat norėčiau kalbėti savo gimtają kalbą, olandų kalbą. Kaip sakote, ši tema yra techninė, todėl geriau kalbėti gimtają kalbą. Taigi, pirmininkė, pranešėjau, džiaugiuosi, kad galime šiandien aptarti šį klausimą, vis dar pirmininkaujant Belgijai. Manome, kad tai yra svarbus klausimas. Pranešėjas tikrai parengė drąsų pasiūlymą. Ir todėl puiku, kad dabar galime jį panagrinėti. Esame įsitikinę, kad nauja priemonė galėtų pasirodyti tikrai labai svarbi skatinant bendradarbiavimą baudžiamosiuose bylose tarp valstybių narių. Ir dabar egzistuoja įvairių galimybių, yra įvairių tipų teisės aktų, bet mes norime viską supaprastinti ir numatyti vieną paprastą priemonę. Tai yra techninio pobūdžio klausimas, tačiau e, iš principo, manau, tai yra svarbus žingsnis gerinant mm, veiks, teisingumo sistemų veiksmingumą visose šalise ir didinant abipusį pasitikėjimą teisinėmis sistemomis. Taigi, ačiū už tai, kad suteikėte progą jums pristatyti Europos tyrimo orderį baudžiamosiose bylose. Belgija, Bulgarija, Estija, Ispanija, Austrija, Slovenija ir Švedija kartu pateikė šį pasiūlymą. Jis taryboje buvo nekarta aptartas. Pirmininkaujant Belgijai siekiame vienbalsiškumo taryboje dėl bendros sutaikymo srities ir dėl tam tikrų svarbiausių aspektų. Tačiau jei ir tačiau tikriausiai Vengrijos, pirmininkaujantį Vengriją turės tęsti likusias dėrybas. Kita kartą šį klausimą galėsime aptarti jau sausio mėnesį. Šio pasiūlymo idėja yra aiški ir paprasta. Norime, kad būtų vienas visą apimantis teisinis instrumentas, leisantis rinkti įrodymus baudžiamosiose bylose, tose bylose, kurios yra tarptautinio pobūdžio. Ir kad tai padarytume, remdamiesi abipusio pripažinimo principų siekiame atsižvelgti į įvairias teisinės sistemas. Šis tikslas buvo patvirtintas Stokholmo programoje ir Europos parlamentas praeisiais metais šį tikslą patvirtino savo rezoliucijoje. Taigi negalima paneigti, kad š... būtų visiškai logiška ir toliau siekti šio tikslo, kuriant Europos baudžiamojo teisingumo erdvę. Taigi mes pabandėme supaprastinti teisės aktus, taip pat atsižvelgti į tų, kas įgyvendins šiuos teisės aktus nuomonę. Norime, kad nebeliktų to fragmentiškumo aspekto dabartinėje situacijoje, renkant įrodymus ir taip toliau, įvairiausi sprendimai yra skirtingi teisės aktai, o mes juos norime pakeisti, priimdami vieną bendrą teisinį instrumentą. Taigi manome, kad reikia pabandyti užtikrinti testinumą. Nenorime kažkaip radikaliai pakeisti ankstesnės praktikas. Mes norime, kad svarbiausia būtų išlaikyta kokybė. Norime išsaugoti tai, kas yra gero dabartinėje praktikoje, norime tai inkorporuoti į naująją sistemą. Be to, turime atsižvelgti ir į dabartinės sistemos norus. Turime ją supaprastinti, supaprastinti ir, aišku, pagreitinti procesą. Racionalizuoti tam tikrus aspektus. Būtent kodėl atsisakoma dabar bendradarbiauti europiniu lygiu. Viena iš priežasčių tokio atsisakymo yra ta, kad labai lengva rasti priežasčių atsisakyti atsakyti į paklausimą, kai kurios valstybės narės tuo naudojasi labiau nei kitos. Taigi norime racionalizuoti tas atsisakymo priežastis. Tai yra oficialūs tikslai, jie praktikoje bus įgyvendinti, sukuriant Europos tyrimo orderį, kurį išduotų kompetitinga institucija vienoje valstybėje narėje tai būtų išduodančioji valstybė narė, sprendimą priimtų magistratas, teisėjas, kreipdamasis į kitą įgyvendinančiąją valstybę narę su prašymu įgyvendinti vieną ar kelis konkrečius tyrimo veiksmus. Pavyzdžiui, kad, kad konkrečiau jūs galėtumėte įsivaizduoti. Taigi pavyzdys. Jeigu Ispanijos gyventojas įtariamas padaręs Belgijoje apiplėšimą įvykdęs ir su nužudimu, tuomet Belgijos tyriantysis teisėjas turbūt atliks kratą įtariamojo namuose ir, aišku, išklausys kai kuriuos liudininkus Ispanijoje. Ir jeigu būtų sprendimas dėl Europos tyrimo orderio, jas galiotų tik egzistuojantiems įrodymams. Be to, jis numato, kad įgyvendinančioji valstybė turi pateikti detalų tų įrodymų apie aprašymą. Tuomet Europos tyrimo orderį galima būtų naudoti tik, pavyzdžiui, siekiant susigražinti pavoktus daiktus ar kitus identifikuojamus e, daiktus, sakykime, ginklą, su kuriuo buvo atlikta žmogžudystė. Taigi teisėjas turi kelias galimybės tokioje situacijoje. Arba Europos įrodymų įgaliojimas ir prašymas teisinės pagalbos kitoms tyriamosioms priemonėms Arba viską galima būtų apjungti į vieną teisinės pagalbos prašymą. Tai yra visiems gerai žinoma procedūra, pra, būtent prašymas dėl teisinės pagalbos. Ir pasinaudodamas vieną iš tų galimybių, tyriamas, tyriantysis teisėjas dabar turi remtis 95 metų Europos teisės aktais. O 2000 konvencija dėl abipusės ir taip pat turi remtis konvencija dėl abipusės teisinės paramos ES. Taigi dabar matote, kaip, kokia fragmentiška yra ta teisinė veikla ir sudėtinga yra jie remtis tiem, kas praktiškai dirba. Be to nėra numatyta jokių laiko terminų informacijai pateikti. teisinės pagalbos prašymas, e, ypač tai yra tarptautinis prašymas, yra panašus šiek tiek į tą situaciją, kai išmetate butelį į jūrą su žinutė viduje. Negalite būti tikri, ar klausimą supras ir ar iš vis gausite atsakymą, ar atsakymas bus teisingas ir taip toliau. Taigi, Europos tyrimo orderis Belgijos teisėjui suteiks galimybę į vieną formą surašyti visus tyrimo veiksmus ir veikti per vieną teisinę priemonę. Be to, tai supaprastintų bendradarbiavimą ir su Ispanijos institucijomis. Ir tyriamoji veikla gali bū, galėtų būti pagreitinta. Taip pat daug dėmesio kreipiama į komunikavimą, į susitarimus, kuriuos galima sudaryti remiantis bendrais e, instrumentais, e, tokiu būdu palengvinant komunikaciją. Aišku, reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp lankstumo ir teisinio iškumo. Aišku, reikia užtikrinti ir saug, mūsų piliečių saugumą, Turime ginti asmens teisės, kaip minėjo pranešėjas, tai yra sudėtingas klausimas ir tikrai nelengvas. E, jei pažiūrėsite į dabartinę dokumento versiją, pamatysite, kad sugebėjome jau inkorporuoti visą eilę garantijų užtikrinančių, kad įtariamųjų teisės ir kitų susijusių su byla žmonių teisės mm, galėtų būti tinkamai užtikrintos. Ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad šią prasme direktyva konkrečiai mini būtinybę užtikrinti teisės principus ir pagrindinės teisės. Be to, Europos tyrimo orderis negali bū, gali būti išduodamas tik pagal būtin, remiantis būtinumo ir proporcingumo principais. Ir tas proporcingumo reikalavimas turės būti apibrieštas įgyvendinančiojoje valstybėje. Atsisakymas remiantis neproporcingumo argumentu sukurtų sunkumų. Taigi nemanome, kad ši mintis būtų gera. Ir įgyvendinančioji valstybė narė turėtų turėti galimybę nuodugniai išnagrinėti prašy, teisinės pagalbos prašymo priežastis Nes aišku, reikia gerbti ir išduodančiosios, prašančiosios šalies teisinę sistemą. Negalime leisti e, įgyvendinančiai valstybei kvestionuoti tos sistemos. Ir negalima leisti, kad būtų atlikta kita tyriamoji veikla, nei kad buvo numatyta ir prašoma prašyme. Išduodančioji valstybė gali sakyti, kad mūsų nacionalinės taisyklės mums leidžia reaguojant į šį prašymą atlikti ir kitą tyriamąją veiklą kuri yra leidžiama pagal mūsų nacionalinius teisės aktus. Įgyvendinančiosios institucijos taip pat turi įvairių galimų priežasčių, kodėl galėtų atsisakyti įgyvendinti tą prašymą. Non bis in idem yra vienas iš jų, taip pat e, e, taip pat įvairiausio tipo neliečiamybė egzistuoja, taip pat nacionalinio saugumo e, aspektai. Dėl tų argumentų galima atsisakyti. Tačiau turint omenyje, kad tam, tam tikra tyriamoji veikla yra labai įsikišamojo pobūdžio, turime galimybę ir pasiremti platesnė, platesnio spektro priežastimis, kodėl galima atsisakyti vykdyti tokią veiklą, jeigu įgyvendinančioji valstybė negali atlikti prašo, jeigu, pavyzdžiui, įgyvendinančioji valstybė negalėtų atlikti prašomos tyriamosios veiklos dėl to, kad to neleidžia jos nacionaliniai teisės aktai. Taip pat yra ir atskiras reglamentas, e, reglamentuojantis tam tikras skubes priemonės, pavyzdžiui, telefoninių pokalbių pasiklausimas, videokonferencijų stebėjimas ir taip toliau priemonės, kurias reikia atlikti realiuoju laiku. E, tai tyriamųjų veiklų kategorijai numatoma atskira, atskira procedūra. Nereikėtų visą laiką to laikyti neįgiamų dalykų, tai gali kaip tik pasitarnauti įtariamiesiems. Tai gali daryti ir prokurorai, ir advokatai. Aišku, yra ir kainų klausimas. Mūsų pagrindinis principas yra toks, kad kaštai turi būti padengti įgyvendinančiosios valstybės. Tačiau e, lapkričio mėnesį vykusėme posėdėje taryba patvirtino, kad kaštai negali būti pateikiami kaip priežastis atsisakyti vykdyti tokį orderį. Nes aišku, visą laiką daug kainuoja atlikti tyriamasias veikas. Taigi turime panagrinėti galimybės pasidalinti e, tais kaštais tam tikromis situacijomis. Šis pasiūlymas susilaukė plačios paramos, mes ir toliau dirbsime su juo, sieksime išsiaiškinti, kaip pasidalinti kaštus tomis išskirtinėmis situacijomis. Tačiau pagrindinis principas yra tas, kad Kaštus turėtų padengti vykdančioji valstybė narė. Taigi tiek, ponė pirmininkė, noriu pabrėžti, kad dar tik šis klausimas yra pradinėme etape, dar yra visa eilė dalykų, kuriuos reikės patikslinti taryboje. Mes Belgijoje, pirmininkaujančioje Belgijoje, šiam klausimui skiriame didelį dėmesį. Tai yra labai svarbus žingsnis, kuriant Europos, vieningą Europos baudžiamojo teisingumo erdvę ir manome, kad būtina užtikrinti kokybę ir stabilumą, sprendžiant ir tyrint baudžiamasias bylas. Pirmininkaujanti šalis parengs pažangos ataskaitą ministrų tarybai penktadienį ir tada ministrai galės apgalvoti ir aptarti įvairiausias gairias ateičiai. Tačiau, kaip sakiau, jau Vengrija, kuri perims pirmininkavimą, turės, turės tęsti šį darbą ir tikiuosi, kad dialogas tikrai išliks teigiamas su jumis parlamente. Tačiau, kaip sakiau, tai yra svarbus, sudėtingas ir, ir, ir kompleksiškas klausimas, bet labai labai svarbus. You, minister, detailed... Dėkuoju ministrė už labai samų pristatymą. Dabar kviečiu pasisakyti penki parlamento nariai išreiškė tokį pagėdamą - Gočeta, Puikol, Arblecht, Mulderis ir Fos. Taigi Korčeta pirmiausiai. Na, be abejo, Europos tyrimų orderis yra reikalingas. kadangi jis padeda policijos įstaigoms tarpusavę bendradarbiauti, kovoti su nusikalstamumu. Na, tačiau kiek pavėlavome su tokiami, tokio pabudžio priemonėmis ir jos nėra pakankamos. Manau, kad ES bendraja prasme ir taryba konkrečiai galėjo ir daugiau nuveikti panaudoti jau esamas struktūras, kaip antai Europolą ir Eurojustą. Mums nepavyko sukurti Europos prokuratūros, nors jos mūsų parlamentas prašė jau ne vieną kartą. Siūlėme tą įstaigą steigti įvairiais instrumentais. Ir norėčiau Jums priminti, kad teisėja Falkoni Italijoje prieš nužudimą, e, prieš tai, kai mafija nužudė, būtent jis siūlė jisai e, tokią idėją ar kažką panašaus. O šiame dokumente kalbama apie geresnį bendradarbiavimą, greitesnį nuostatų įgyvendinimą ir panašius dalykus. Tačiau labai dažnai pasigendame lankstumo. lankstumo suvaržymų. Per daug čia to lankstumo. Įstatymai turi būti griežti, numatyti aiškias taisyklės ir vienodai traktuoti piliečius. Jeigu jau kalbame apie europinio masto tyrimus, tai piliečiai turėtų būti visur vienodai traktuojami, jeigu jau jie yra to tyrimo subjektai, nepriklausomai nuo to, kur tas tyrimas vykdomas. Tai toks būtų mano pasisakymas ir jeigu mes tikrai norime įtraukti mūsų komiteto pranešėjus, pranešėjus, šešėlinius pranešėjus į šį procentą, procesą, turime tai daryti efektyviau. Daug nekalbėsiu, pagrindiniai dalykai tik tai. čia kalbate apie tokią tarnybą, kuriai reikia siūsti tyrimų orderį. Ta tarnyba tokia abstraktinė įvardinta. Kiekviena valstybė narė sprendžia pati, kas priims tą orderį. Tai gali būti vidaus reikalų ministerija, tai gali būti kuri nors kita vyriausybės įstaiga bet tai ne visiškai atitinka teisės viešinybės principo. Mane tai labai neramina. Argi galime tokio pavudžio teisės aktus priimti Europos lygiu? Aš esu iš to šalies, kuri praeitėje patyrė fašizmo vargus Žinome, kaip tai atrodo, kai žmonės suimami ir teisiami be jokių paaiškinimų. Panašiai yra su žmonėmis, kuriuos pasmerkė mafija. Yra tokių žmonių, kuriems grėsia mafijos susidarojimas ir mes turime juos apsaugoti. Bet instrumentai šioje srityje neturėtų numatyti daug laisvės įvairioms politinėms jėgoms pasinaudoti tomis nuostatomis taip, kaip jos nori. Kai kuriuose valstybėse narėse yra labai daug korupcijos, ypatingai policijos įstaigose. Europoje, taip, Europoje, ne Afrikoje galite susidurti su korumpuotais e, policininkais, kurie sustabdys gatvėje ir nepaleis, kol jūs jiems ko nors nesimokėsite. Visa sistema turi būti tinkamai sureikiuota. Nes gali atsitikti ir taip, kad policija vykdo tyrimą prieš kažkokį asmenį, neaišku, iš kur atvykusi ir be jokio teismo įsikišimo, be jokios teismo sankcijos. Teismas ar prokuratūra net neprižiūri, ką tos pajėgos daro, ką jėgos struktūros daro ir tai tikrai negerai. Tad, kai kalbame apie tarnybas, jos neturėtų būti šiaip kažkokios, neaišku, kokios tarnybos. Įrodymų surinkimo procedūrą turi sankcionuoti teismas vykdymo valstybėje. Tai negali būti šiaip bet, kažkokia, bet, bet kokia tarnyba. Manau, kad tiek taryba, tiek parlamentas turi gerbti valstybių narių teisės aktus. Bet e, nereikėtų gal labai rūpintis tomis liberaliausiai nusiteikusiamis valstybėmis. Reikėtų, kad kitos valstybės eitų panašių kelių. abipusio pripažinimo principas nebus taikomas, nevyks realus bendradarbiavimas, jeigu nebus vienodo požiūrio. Jeigu vykdomas tyrimas keliose šalise - Ispanijoje, Italijoje, Bulgarijoje, nesvarbu, kur tai būtų. Svarbu, kad pilietis būtų vienodai traktuojamas kad jis turėtų tas pačias teisės tokioje pačioje byloje. Taigi reikia suvienodyti procedūras. Įrodymų surinkimo metodai, žinoma, neturi pažeisti nei išdavusios, nei vykdančios valstybės teisės aktų. Na ir visas tas procesas ir apklausa, tardymas turi vykti pagal tam tikrą numatytą tvarką. Mes Italijoje turim specialią įkalinimo įstaigą mafiozams ir jie negali iš ten susisiekti su išorės pasauliu, nes iš to vėliau kyla įvairių nelaimių ir mes iškirtome jiems galimybę bendrauti. Taigi turime numatyti tam tikras garantijas. Pavyzdžiui, kai kaliniai pervežami iš vienos iš šalies į kitą, jie turi būti pervežami į tokią šalį, kur bus visiškai tokias pačias sąlygos, kurios galioja ir toje šalyje, kur jie buvo įkalinti. Dėkoju, bet labai prašau E, gerbti jums skirtą laiką, nes nesuteiksim galimybės visiems pasisakyti. Ponas Kirkofas, prašau. Pirmininkė, norėčiau apie kelius dalykus pakalbėti. Žinoma, mums bus taikomas bendras Europos tyrimo orderio principas, tai yra gerai, bet tai bus lik ir Europos arešto orderio brolis. Ir tai bus dvi mm, bendradarbiaujančios priemonės ir manau tai yra gerai. Taip galėsime gauti informaciją mm, ir sumažinti popierizmą, kuri dabar yra gan didelis. Kalbėsiu dabar ne tik tai kaip koordinatorius, bet ir kaip teisininkas. Man kyla tam tikrų neramumų. Pavyzdžiui, kas kas bus atsakingas už pačią, mm, patį vykdymą, bet ir dėl, taip pat dėl pačios informacijos. Čia jau bus kalbama nebe apie bendradarbiavimą, o apie įsipareigojimą. E, įsipareigojimą, kurį primeta kitos šalies mm, policijos institucija ar, ar, ar kita institucija. Pavyzdžiui, ieškoti DNR duomenų, Tarkim, ar skirtingose šalyse, pavyzdžiui, tirti nusikaltimus, kurios, kurie tose šalyse, kur yra tyriama, tai netgi nėra nusikaltimas. Pavyzdžiui, nusikaltimas, kuris Portugalijoje yra labai sunkus, o kitoje šalyje net nėra e, kriminalizuotas, kaip tokiais atvejais E, svetimoje šalyje vykdysim tyrimus ir kas tos tyrimus e, stebės, kaip saugikliai, kaip piknaudžiavimas šitą sistemą, ar apie tai yra pagalvota, ar kyla ir politinis klausimas, kaip e, įtikinti piliečius gali būti ir piliečiai, ir dauguma institucijų e, susirūpinę, pavyzdžiui, ar, ar nepažeidinėjami tam, tik, tam tikros nuostatos, teisė į, privo, teisė į privatumą, į šeiminį gyvenimą ir taip toliau. E, taip pat buvo čia kalbama apie fašizmą. Aš paminėjau. EDR anksčiau buvo naudojama informacija apie žmonių psichinę sveikatą, kad, būtų, kad jos būtų galima paspausti vieną ar kitą kryptim. Kai, Reikia ir apie tai pagalvoti, nes ir tokie duomenys gali būti perduodami. Mums būtų labai liūdna, jeigu mediciniai duomenys ar <clears throat> psichinės sveikatos duomenys e, būtų perduoti, e, tarkim, mano, mano rinkėjų duomenys būtų perduojami į kitą, į kitą šalį. Daugiau pavyzdžių neminėsiu, nes laiko nėra. Manau, kad mm, šito dokumento redakcija tikrai nėra tobula. Ir taryboje diskutavusių e, asmenų supratimas tikriausiai nėra, nebuvo pakankamas, kai jie tą dokumentą paruošė ir ne visa, ne, netliko pakankamai darbo. Mes visi norime sustabdyti nusikalstamumą, kovoti už teisingumą, kovoti su mm, organizuotu nusikalstamumu, bet geriausias būdas yra būtent bendradarbiauti ir numatyti įpareigojimus perduoti tam tikrus duomenys, bet tik tai išduodant orderį atitinkamai institucijai ir atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugą. Čia mano tik pradinė pastebėjimai. Turėčiau ir daugiau pastebėjimų. Ačiū. Pirmininkė prašo kalbėti tik po minutę, nes kitaip negalėsime išklausyti atsakymų ponas Albrecht. Pasistengsiu kalbėti trumpai, bet manau, kad mums reikia daugiau laiko skirti šitam pasiūlymui. Pritariu ponui Kirkopui, kad mums reikia geresnė, geresnio bendradarbiavimo tarp teismų ir policijos, e, būtent keičiantis įrodymais. Tai yra labai svarbu. Šitas pasiūlymas iš tikrųjų yra labai svarbus ir jeigu norime padaryti pažangą, mums reikia neskubėti, reikia skirti pakankamai laiko e, iš esmės e, įsigilinti į tai, kas čia yra gerai, kas yra blogai ir kur dar reikia patobulinti šitą pasiūlymą. O jį patobulinti tikrai reikia. Uh, Todėl tikiuosi, kad su ponu Meilo ir su šelniais pranešėjais bus e, vykdomas puikus bendradarbiavimas. Norėčiau paminėti tris dalykus, kuriam labiausiai man krito į akį. Pirmiausiai bendrųjų principų sukūrimas. Pateiksiu pas, e, pavyzdžių, bet tų, kurie jau buvo pateikti. Yra skirtingų nuostatų dėl e, įrodymų rinkimo ir vertinimo skirtingose šalise Pavyzdžiui, jeigu Vokietijoje e, turite mm, duoti kraujo tyrimą ar dar kažką, tai, e, tai asmuo privalo e, privalo tai daryti. O pavyzdžiui, Prancūzijoje negali priversti žmogaus duoti kraujo m, mm, pavyzdį. E, bet tada nebegalioja nebegalioja nekaltumo prezumcija, nes jeigu atsisakai e, duoti kraujo, tada tu jau iš, iš karto esi įtariamas, kad tu partrenkiai tą žmogų. Tai čia tik tai vienas pavyzdys tarp daugybės e, įstatymų, nacionalinių įstatymų skirtumų. būtent įstatymų, kurie susiję su įrodymu, rinkimu ir vertinimu. Ir į tai reikia įsigilinti. Reikia įsigilinti į bendrus pagrindinių teisų hartijos principus. Mes turime e, teisės aktų, kurie buvo labai išsamei punktas po punkto analizuojami. E, manau, kad čia nereikėtų daryti greitos pažangos iš esmės neįsigilinus į nacionalinių sistemų skirtumus. Todėl labai prašau nenumatyti per greito, per greito termino e, šitam dokumentui. Svarbiausia, kad patį dokumentą gerą parengtumėme. Ponas Malder. Ačiū, pirmininkė pritariu anksčiau kalbėjusiems. Man labai buvo įdomu, ką sakė pirmi, e, atsiprašau, ministras. Norėčiau pristatyti prie to, ką sakė ponas Alvaro. Jis e, parašė parlamento pirmininkui laišką dėl 126 darbo tvarkos taisyklės. Jis siunčia tą laišką į pagrindinių teisų agentūrą ir tas laiškas būtent yra susijęs su šiuo klausimu. Tikimės, kad gausime atsakymą iki sausio 15 dienos atinančių metų. Apie tai kalbėjome su koordinatoriais ir supratau, kad e, tam buvo pritarta. Ačiū, ponas Fors. Ačiū. Kiekviena valstybė narė turi skirtingą teisinę kultūrą. Ir todėl šioje srityje reikia elgtis labai atsargiai, kadangi kitaip sukursime teisinį neiškumą tam tikrose srityse kurios šiaip jau nacionalinėje teisėje yra giliai įsitvirtinusios. Ir jei taip įvyktų, tuomet e, atsirastų galimybė teisiniam neiškumam kilti, kurių nebegalėsime suvaldyti. Taigi dabar reikia pasistengti užtikrinti, kad bent jau jeigu ir neturime kažkokių palyginamų minimalių teisinių standartų. Na, galbūt reikėtų pradėti nuo tų minimalių bendrų teisinių standartų identifikavimo. Dabar, aišku, sistema yra galbūt sudėtinga, bet jį veikia daugiau ar mažiau. Ir jeigu mes dabar pradėsime keisti tuos teisinius principus, tai nacionaliniams sistemams gali tai sukelti labai didelių pasiekmių. Vokietijoje prieš prisijungiant, prieš susijungiant Vokietijoms, vakarų Vokietija buvo visai kitokia tai, teisės sistema. Taigi man šis klausimas yra labai svarbus. Jokia Vokietijos institucija negalėtų veikti nesant teisinio pagrindo. Jūs kalbėjote apie atsisakymo priežastis, apie kontroliavimą, ar tai vyktų vykdančiojoje šalyje ar kitur. Mano šalies atitinkami asmenys turi turėti nacionalinius įgaliojimus. Taigi valstybės narės turi patikrinti, sutikrinti tas savo priemonės e, su savo teisinė sistema. Yra ir kitų pastebėjimų, bet šiandien jų neminėsiu. Pone Melen, greitai norėjote pasakyti, o po to ministrui žodis. Taip, labai trumpai. Noriu trumpai pasakyti, kad pasižymėjau viską, kas buvo pasakyta. Gerbimas ministras sakė, kad šita tema yra labai jautri. Kaip, kaip matėme ir parlamente, deputatai išreiškė e, savo susirūpinimą ir abejonės, o tai atspindi ir jų valstybių narių požiūrį. Aš kalbu ir kaip advokatas, advokatas dirbantis su būdžiamosiomis bylomis. Taigi kaip koordinatorius norėčiau pasakyti, kad mano tikslas yra suruošti kuo daugiau posėdžių su šešėliniais pranešėjais, kad rastumėm tą mažiausią vardiklį, e, dėl kurio nekiltų abejonių kolegoms iš skirtingų valstybių narių ir galų gale, kad rastumėm sprendimą ir konsensusą. Manau, kad aiškiai buvo pasakyta, išsakyti, išsakytos mintis apie institucijos, kurios išduos orderį. Tai bus institucija, kuri prašys įrodymų surinktų kitoje šalyje. Pasiūlyme buvo kalbama apie teisinės ir neteisinės institucijas. Gerbiamas ministrė, manęs nestebina, kad teisėjas ar kita teisminė institucija prašytų e, įrodymų. Bet e, jeigu aplinkybės pasikeis, galėtų ir policininkas prašyti surinkti e, tį įrodymus. Pavyzdžiui, Portugalijoje kai kurie įrodymai turi būti e, patvirtinti e, prieš teisminio tyrimo teisėjo. Kitaip tariant, policininkas pats negali nuspręsti, kad aš noriu tokių ir tokių įrodymų. Manau, kad Portugalijos sistema labai panašiai į Vokietijos sistemą. Taigi pagrindinis tikslas yra nepažeidinėti e, konstitucijų, tiesiog rasti bendrą mažiausią vardiklį, nes norime, kad šita priemonė būtų įgyvendinta, nes jinai mums visiems bus naudinga, todėl norim, kad šita priemonė pavyktų vyktų. E, pirmininkė, ačiū. Norėtumėm paprašyti dar tęsti posėdį. Ir dėkojame vertėjams, kad jie dar padirbės kelias minutės. Ačiū pirmininkė. Garbus nariai. Tai aišku yra labai jautrus klausimas mes kalbame apie pagrindinės visų piliečių teisės ir turime elgtis atsargiai, būtent dėl šios priežasties. Visą laiką yra dvi kryptis Europoje. Viena harmonizavimas, viskas visur vienodai, tai ir mano svajonė. Ir daugelio kitų, bet čia mes norime pasielgti pragmatiškiau, Norime pasižiūrėti, kaip galėtume paskatinti kitų teisinių sistemų pripažinimą bendradarbiavimo pagrindais. Ir, kaip jau sakiau, stengiamės visą laiką dirbti remdamiesi abipusių pripažinimų kitų teisinių sistemų. Ir aišku, atsižvelgia, visi pagrindiniai principai tose sistemose jau egzistuoja. Tai tokia kryptimi mes einame. Reikia būti atsargiems e, suprantu tuos, kurie sako, kad reikia labiau harmonizuoti viskas, kad būtų vienoda. Na, aš tikrai sutinku su jų nuomonė ir kai kuriuose sritise to mes irgi siekiame. Pavyzdžiui, penktadienį mes pabaig, pasistengsime užbaigti teisių mm, pareiškimą, sąrašą, kad būtų gerbiamos visų įtariamųjų, suimtųjų teisės. Tai svarbus dalykas, taip pat kyla ir vertimo klausimas. Visi šie žingsniai yra žengiami harmonizavimo link. Ir pagal žmogaus teisų teismo nutartis reikia viską daryti, jas atsižvelgiant. Tai, viskas, tai visa tai yra labai teigiama. Uh, Mes tiesiog norime patobulinti egzistuojančius bendradarbiavimo modelius, pavyzdžiui, teismo pavedimai ir taip toliau. Siekiame supaprastinti, bet nepa, ne, nepakengdami niekam. Nebus pasirinkta visiškai viena arba visiškai kita sistema, bus pasirinkta kažkai kas iš vienos, kai kas iš kitos. E, daug kas minėjo ir klausė ir galiu patvirtinti, kad negalite kvestionuoti to, kad kiekvieną tokį orderį turi patvirtinti teisėjas. Negalima jo tiesiog siūsti tiesiai vykdančiosios šalies policininkams. Tačiau reikia panagrinėti, kaip valstybės narės, kurios apibrėžia, kas yra tas teisėjas. Tai reikės padaryti skaidriai. yra įvairių savokų, įvairių terminų, kurie skiriasi įvairiose šalise. Bet mes darome prielaidą, kad tai turi būti teisėjas. Orderis negali būti vykdomas be jokios teismų priežiūros. Taigi kalbame apie bendradarbiavimą tarp teismų sistemų ir taip toliau. Aišku, šiuos klausimus reikia toliau aptarinėti. Įvairių šalių ministrai turi juos aptarti. Tačiau mums būtų nepriimtina. Ir dabar galbūt aš čia per daug pabrėšiu, bet negalime leisti, kad šalis gaunanti tą orderį tiesiog savavališkai savo nuožiūrimtų ir atsisakytų jį vykdyti. Aišku, reikia užtikrinti proporcingumo principą ir priežastis turėtų patvirtinti išduodančioji šalis. Manau, dabar reikia pereiti iš to etapo, kai buvo abstraktus, formalus tik kontaktai su teisėjais. Nes mes dabar turime Europos teisėjų tinklą, kurie vis labiau ir labiau bendradarbiauja įvairiose šalise. Ir turime ir toliau skatinti tokį bendradar, bendravimą. Tačiau vykdančiosios šalies teisėjas negali e, visiškai sav, savo nuožiūrą spręsti dėl to orderio galiojimo, pagristumo. Aišku, galbūt bus priežasčių, svarbių priežasčių, kodėl magis, teisėjas galėtų sustabdyti to orderio vykdymą, kaip jau mano minėtas, nebisperidėm pavyzdžiui. Bet turime užtikrinti, kad uh, būtų ir papildomų galimybių pasakyti ne. Jeigu kalbame apie labai svarbius, svarbes tyriamasias veiklas. Turi būti numatyti ir daugiau priežasčių, kodėl galima atsisakyti ar kažkokių išimčių. Ir tarybos posėdėje buvo išsakytas pasiūlymas, kad reikėtų numatyti tyriamųjų veiklų kategorijas priklausomai nuo to, kiek svarbios jos yra ir kokią įtaką jos daro. Vykdančiai šaliai gali būti, turi būti palikta galimybė pasakyti, kad jai dėl to kyla sunkumu. Dauguma valstybių narių teigiamai sureagavo į tokią mintį dėl tų kategorijų kuo sudėtingesnė tyriamoji veikla, tuo daugiau turi būti numatyta išimčių. Aišku, čia dar turės vykti tolesnės diskusijos, nes klausimas yra labai jautrus. Taip pat jis turi ir politinę dimensiją. Na ir aš kaip suprantu, dar turėtų pateikti nuomonę pagrindinė teisė agentūra. Aš apie tai jau diskutavau taryboje. Ne iki galo supratau, kaip ten bus. Ar parlamentas parašys nuomonės? Aš tikiuosi, kad visgi gausime tam nuomonę per protingą laiką. Ar aš, ar mano pasiekėjai toliau nagrinės šį klausimą. Aš esu įsitikinęs, kad mums reikia vieno instrumento, kuris būtų efektyvus, paprastas. Žinoma, teisės viršenybės principas turėtų būti svarbiausias, bet dar svarbiau, kad būtų geras bendradarbiavimas tarp teismų kad galima būtų apsaugoti mūsų piliečių teises ir saugumą. Ačiū už pirmas diskusijas šio klausimu ir aš tikiuosi, kad mes turėsime dar kitų galimybių padiskutuoti šią temą su pranešėju, su šešėliniais pranešėjais ir iš viso to kažką pavyks sukurti iš tikiuosi. Ačiū Jums, ačiū kolegoms, turiu baigti posėdį. Kitas Limbe komiteto posėdis vyks gruodžio 9 dieną po pietų nuo 3 valandų, nuo 15 valandos. O